salute Mary Gallagher. Yes. So, colleague. Kolegos, mes keisimės nuomonėmis su Espinu Bartu Eide, kuris yra e, Norvegijos užsienio reikalų ministras. Kalbėsime apie ES Norvegijos santykius įvykius artimuosiuose rytuose ir tolimojoje šiaurėje. Norėčiau pasveikinti ministrą atvykus į komitetą. E, taip pat Pada Kaup Gelagą, kuris yra EEA, tarp parlamentinės e, delegacijos pirmininkas. E, pirmininkė, labai ačiū, kad e, nors jūs užsiemęs, radote laiko kreiptis į mus ir oras toks prastas. Dar pasakysiu, kad prieš metus su jūsų pirmtaku ponu Storė labai neblogai pabendravome. Buvo kalbama apie e, aktualius klausimus, kurie išlieka nepasikeitę. Tai yra dvišaliai santykiai, puslinkiai artimuosiuose rytuose, e, situacija tolimojo šiaurėje. Tai yra tik keletas mums abiems rūpimų klausimų. Ministrė, norėčiau pakviesti Jūs trumpai pristatyti savo nuomonę apie ES Norvegijos e, santykius, apie klausimus, kuriuos paminėjau ką tik tai. Taigi, žodis jums. Labai ačiū, ponia Provera. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi, jog turiu galimybę e, keistis mintimis su jumis, pakalbėti apie perspektyvą e, trimis klausimais, kurie buvo paminėti, tai yra santykiai artimuosiuose rytuose po uh, vakarykščio e, donorų arba laikinojo ad hoc komiteto sutikimus su Palestinos savivalda, ES Norvegijos santykius ir Arktika. Aš e, turbūt tą tvarką ir pasisakysiu, kadangi dabar pati karščiausia tema yra vakar vykęs susitikimas Briuselėje. Kaip žinote, bent jau prisimėte iš pernai, tie, kurie buvote čia, e, Norvegija pirmininkauja komitetui, kuris koordinuoja uh, tarptautinę paramą skiriamą Palestinos valstybės kūrimo projektui e, AHLC, taip vadinasi mūsų komitetas, laikinasis ad hoc, kuris jau toks buvo 20 metų. E, komiteto laikinojo tikslas e, sustiprinti politinį sustarimą tarp Izraelio e, Palestinos, sukurti dvi valstybės. 96 metais ta vizija atsirado prieš 20 metų jau. Ir mintis buvo ir tebėra, mano nuomonė, gera. Mes vis laukiame politinio sprendimo, dėrybų dėl didžiųjų klausimų, pavyzdžiui, kaip Izraelis ir Palestina gali tapti uh, E, dviem e, taikiomis demokratinėmis šalia taikiai sugyvenančiomis valstybėmis. E, reikia galvoti apie palestinos institucijų kūrimą nuo pačios į viršų. Ir to komiteto rūpestis ir buvo šie dalykai. Norvegija jam pirmininkauja visam laikotarpiu su ES ir JAV, kurios yra bendra pirmininkės. Vyriausioji įgaliotinė Ketrina Ašten vakar um, priėmė mus, e, mūsų susitikimą. Komitetui priklauso šalis, tai yra Palestinos savivalda, e, jos ministras pirmininkas Alampajad, e, Izraelis ir visos donorės, tai yra Europos Sąjunga, kai kuriuoses valstybės narės, JAV, Australija, Japonija ir keletas arabų valstybių, įskaitant Saudo Arabiją, Katarą, E, Junktinius Arabų Emiratus, kai kurias Persų įlankos valstybės ir taip toliau ir panašiai. Tai yra plati šalių koalicija, kurios dirba tam, kad e, sustiprintų valstybės kūrimo procesą. E, mes 2011 metais, beveik lygiai prieš dviejus metus, komitete pasiekėme susitarimo kuriam e, pritarė e, donorės, e, šalys, pasaulio bankas, Tarptautinis valiutos fondas, jungtinės tautos. Sustarėme dėl to, kad palestinos institucijos yra pasiekę kaip institucijos atitinkamą brandos lygį, kuris jau galėtų užtikrinti gerą valstybės funkcionavimą, tačiau valstybės nėra, nors e, taip yra, bet institucijos jau yra pasirengusios prieš dviejus metus, tai buvo drąsus pareiškimas mūsų komiteto, buvo e, daug optimizmo, ta darbo dalis atlikta, dabar mes turime baigti politinį procesą. Manau, kad visi e, mes žinome, kad įstrigo politinis sprendimas, nedaug kas pasiektas, ieškant politinio sprendimo didžiam klausimui. Tuo pačiu metu matome, kad įvyko e, nemažai poslinkių, kurie kenkė e, Palestinos valstybės kūrimo projekto, projekto gyvybingumui ir tai susijęs su daugeliu šaltinių. Pirmiausiai e, didėja taip vadinamas donorų nuovargis. Donorai vis dažniau kvestionuoja, kiek prasmės turi šis e, procesas, jeigu nėra politinės pažangos. E, antras šaltinis ar grupė problemų yra susijusios su apribojimais, e, kuriuos reiškia okupuojantis Izraelis. Pavyzdžiui, C, zo, prieiga prie C zonos, vakarų kranto okupuotos teritorijos kontaktai, kontaktai tarp gazos, vakarų kranto, palestiniečių produktų eksportas į pasaulį. E, ir normalūs e, mainai su Izraeliu. Yra nemažai apribojimų, kurie kenkia tam, kas užtikrintų Palestinos ekonomikos nat natūralų augimą. Prieš keletą metų ji augo labai e, stipriai, dabar e, augimas e, smunka. Prieš keletą metų buvo manoma, kad ji bus vis labiau nepriklausoma nuo donorų įnašų. Dabar, sakoma, atvirkščiai ministras pirmininkas Fajadas labai aiškiai pasakė, kad jis nori kurti Palestinos valstybę, kuri būtų kaip galima labiau nepriklausoma nuo užsienio pagalbos, bet kol kas taip nėra. Taigi e, labai ryški finansų krizė palestiniečių valdomose teritorijose. Matoma, ji labai mm, konkreti. Šiais metais, e, prasidėjus e, mokslo metams vėl po mm, naujų metų, vaikai prarado mm, 36 dienas dėl to, kad vaikai, kurie nega, mokytojai, kurie negauna atlyginimų, e, pradėjo streikuoti, taigi kyla daug iššūkių palestinos savivaldos struktūroms mm, e, dėl to, kad finansų situacija atsilieka. Ir dar kitas rimtas dalykas, būtent tas faktas, kad Izraelio vyriausybė veikia labai lėtai, nelankščiai, pervesdama e, rinkliavas, mokesčius e, surinktus palestiniečių vardu. Tai yra palestiniečių, ne Izraelio pinigai. Jie turi būti pervesti iškart, bet taip nebuvo pernai. Uh, E, Taigi susitikimas prasidėjo suvokiant, kokia aštri yra finansų krizė. Ir siauraja prasme galima sakyti, kad susitikimas buvo sėkmingas, susitikėme daugiau lėšų, biudžetas atrodo dabar geriau negu prieš susitikimą ir atrodo, kad mes dėlė dalimi galėsime subalansuoti deficitą. E, biudžete ir kad užtikrinsime gyvavimą keletui mėnesių. Uh, ateinančių, tačiau aš labai noriu aiškiai kalbėti apie blogasias naujienas. Tuo pačiu metu labai stiprus jausmas egzistuoja, kad dar daug metų mes panašiai elgtis negalime, kol negrįž, negrįžime prie politinio proceso, nes e, nėra prasmės dirbti toliau, kol nebus išspręstas pagrindinis klausimas. E, gali kilti tam tikras sprogimas e, viduje, politiniai neramumai palestiniečių teritorijose. Galima e, siekti atsisakyti žmonių, kaip prezidento Abaso, ministro pirmininko Fajado, gali um, pasireikšti radikalesnės jėgos ir taip pat didėja donorų um, nuovargis pinigai, kaip sakiau, nebeateis taip gausiai. Uh, ir mes turime susitarėme, kad kitame susitikime, kuris rugsėjai vyks New York'e, mes susitiksime politinių lygmenių, įvertinsime tai, ar šis procesas turi kokios nors prasmės, ar gal reikėtų iš naujo pasižiūrėti į mūsų bendrąją strategiją. Prezidentas Obama ir E, mano e, kolega, jav užsienio reikalų ministras Keris, dabar lankosi artimuosiuose rytuose ir yra tam tikrų vilčių, kad atsiras naujas postumis šiam mm, procesui, bet kol kas daug vilčių neturime. Pasižiūrėsime, kaip viskas bus. Tai tiek pastabų pradinių dėl mūsų laikinosios e, grupės. Kitas klausimas - ES Norvegijos santykiai. Tai labai e, didžiulis e, ryškus mano vyriausybės prioritetas, aišku, tai buvo daugybę metų. Mes ypatingai dabar akcentuojame mūsų santykius, todėl kad e, rimtai savo pusėje mąstėme, taip pat matome, kad Europos komisija daug galvoja ir taryba. E, E, bandydamos suprasti, kaip e, dabar, e, dabartinė struktūra veikia. Manau, kad tiek mūsų, tiek ES pusėje yra sutarimas, jog Europos ekonominė erdvė, jos susitarimas duoda rezultatų, vaidinas, suvaidino savo vaidmenį, kaip kad numatyta, yra įgyvendami tam tikri pokyčiai, tai yra dinamiškas procesas, bet tikrai e, rezultatų numatytų pasiekiama. Be abejonės Norvegija yra labiausiai susijusi ne ES narė. E, jinai yra beveik tokie pat nariai kaip kitos, nebūdamas e, nariai. Mes e, priklausome vidaus rinkai per e, Europos ekonominę erdvę, išskyrus žemės ūkį žuvininkystę ir atskiri sustikimai, bet mes esame pilnateisiai Šengeno zonos nariai. Tie, kurie atvyksta iš Junės karalystės, turite parodyti pasą į Norvegiją, nes jūs įvažiuojate į Šengeno teritoriją, o kai jau atsidurite ten, tai esate Šengeno zonoje. Tai įdomu. Europos saugumo gynybos politika, užsienio politikos koordinavimas, e, tai taip pat yra svarbus klausimai ir mes koreguojame savo veiksmus per plačius sutarimus su ES, o plačiausias e, tarptautinis susitarimas, kurį kada nors yra pasirašusi Norvegija, yra ekonominės erdvės susitarimas. E, su Lichtenšteinu ir Islandija mes dainamės šią erdvę, kuriai priklauso šiaip 30 e, šalių, greitai bus 31, į ES įstojus Kroatija ir mes taip pat dabar e, deramės dėl Kroatijos prisijungimo prie Europos ekonominės erdvės ir jos e, įstojimas į Europos Sąjungą bus labai sveikintinas žingsnis šią prasme. E, Aš norėčiau pasakyti, kad mes rimtai labai žiūrime į tuos dalykus, nes mūsų nuomonė yra labai naudinga būti vidaus rinkos dalimi. Bet aš taip pat manau, kad e, mes turime galvoti apie judėjimą dviem kryptimis. Tai taip pat aktualu ir naudinga ES, nes Norvegija yra ES penkta didžiausia prekybos partnerė, labai didelė investuotoja, e, suverenus e, turto fondas yra didžiausias pasaulio investuotojas, 2 procentai akcijų ES priklauso Norvegijos valstybei. Mes, yra, mes esame labai dėlis investuotojas, e, labai dėlis eksportuotojas energetikos išteklių, pirmiausiai dujų, galima palyginti mus su Rusija ir Alžyru, mes panašiai atrodome. Taip pat esame įsitraukę plačiai į e, diskusijas ES dėl energetikos, norime būti aktualus partneris, draugas ir veikėjas būsimose energetikos e, rinkose Europoje. Taip pat bandome e, pademonstruoti solidarumą, žiūrėdami dabartinę situaciją Europoje, pirmiausiai didiname uh, E, mūsų dotacijų, Europos ekonominės erdvės dotacijų kiekį. Tai yra pinigai, kurie naudojami pirmiausia naujose valstybėse narėse, bet ir senosiuose. Tarsi mes būtume, e, tarsi mes mokėtume E, tam tikrus įnašus kaip nariai, mūsų nuomonė tai yra sąžininga ir įdomu, kad mūsų šalis tą remia, plačiai visuomenė remia, nors mes ir nesame nariai, kad mes turėtume prisidėti ekonomiškai. Dabartinė E, paskolų suma eurų stabilizuoti per e, TVF yra 14 milijardų eurų. Tai yra e, mūsų įnašas į platesnį euro stabilizavimą. Aš ką noriu pasakyti? Būtent tai, kad tikiuosi, jog jūs mus matysite kaip artimą aktualų partnerį Europos procesuose. Aš 94 metais e, pasakiau už narystę es, mums e, nedidelę e, balsų persvarą balsavus neigiamai nepavyko to užsitikrinti, bet dauguma mūsų tiki, kad Europos ekonominės atvės susitarimas yra beveik tas pats antras pagal gerumą po narystės Europos Sąjungoje. Ir tai yra labai platus procesas. E, vienas trūkumas yra, mes galime jį pavadinti demokratiniu deficitu, nes e, mes nesame čia, nepriiminėjame sprendimų, mums nesuojama nei komisijoje, nei taryboje. Kai kurie iš mūsų mano, kad e, mes e, su visa integracija, būdami pilnateisiais nariais, galėtume padaryti e, daugiau, bet tai nenumatyta darbo tvarkėje, nes vargu ar artimiausioje ateityje mes turėsime politinį konsensusą. Žinote, kad kreipėmės dėl narystės du kartus, mes esame šalis kandidatė, jau seniai mes vienintelė šalis, kuri tą du e, esame kartus padarę. 72-94 metais, taigi mes turime gana stiprią platformą ir norime kurti ant jos. Ir norime pamatyti, ir reikia pasakyti, kad komisija ir taryba savo ataskaitose gana palankiai žiūri, bet reikia sąžininkai pasakyti, kad mes kritikuojame dėl vieno dalyko. Galėtume dirbti greičiau integruodami uh, į Europos ekonominę erdvę naujus e, es teisės aktus. E, mes, kai jau aps, e, nusprendžiame tą padaryti, viskas vyksta labai greitai, bet užtrunka, kol priimamas sprendimas. Mes, kaip vyriausybės atstovai, sakome, kad turime dirbti geriau, išsiaiškindami, kas nekels problemų pirmiausia, paskui rimtai kalbėti apie keletą klausimų, kur norėtume uh, įtakoti padėtį ir mes e, dirbame jau šioje srityje atsirinkdami tai, kas būtų geriausia. Dabar trečia paskutinė tema prieš e, atsakant jūsų klausimus. Tai yra Arktika, tai ką mes namuose dažnai vadiname tolimąją šiaurę. E, iš čia <laughs> žiūrint viskas, kas yra Norvegijoje, yra tolimoji šiaurė tikriausiai. Ir Bet iš tikrųjų reikia pasiekti Arktiką, kad suvoktume, apie ką mes kalbame. Ir mūsų signalas, mūsų žinia tokia. Vienas iš svarbiausių gamtinių pokyčių, kurie vyksta e, dėl e, į gerą ir į blogą pasaulyje, tai yra Arktės ledo tirpimas ir matome, kad tai susijęs su labai rimtais dalykais planetos atšilimu. Mes visi pasaulio mastu per tarptautinius klimato susitarimus turėtume kovoti su tuo, bet tai ne e, veiksnys, kuris atsirado dėl mūsų vietos kažkokių veiksmų, tai yra pasaulinio proceso dalis. Ir pasaulis e, atšilimas reiškiasi du kart greičiau abiejose poliuose - šiaurės ir pietų ir jeigu niekas nesikeis, e, tai greitai planetoje abiejose poliuose temperatūra pakils keturiais laipsniais. Ir e, ledas e, iš dalies tirpsta, iš dalies juda. Grubiai sakant, juda iš rytų į vakarus. Tai reiškia, kad mūsų vandenys, kurie ir Europos šiaurėje yra nebeužšalantis, Tai reiškia, kad atsirado galimybė plaukti toliau į šiaurę ir jau matome, jog transkontinentinis transportas iš šiaurės Norvegijos į Kiniją ir Japoniją e, plečiasi. Vasarą galima praplaukti e, transporto ar kruiziniais laivais iš Europos šiaurės į Aziją ar e, atvirkščiai transportavimo laikas Rotterdamas Jukuhama yra 40 procentų e, trumpesnis negu per, per Sueco kanalą ir e, Malakos sąsiaurį. 40 e, procentų trumpesnis. Tai yra didžiulis pokytis ir pasakysiu, kad e, dar daug metų e, praeis, kol tai taps masiniu reiškiniu, nes kalbu apie vasarą tik tai. Paskutinis e, laivas, kuris nuplaukė į Japoniją, iš ten praeitais metais buvo lapkritį. Taigi laikotarpis ilgėja. Ir vienas iš geopolitinių dalykų yra, kad Azija artėja prie mūsų tokiu būdu, nes dabar galima ne tik tai aplink pasaulį plaukiant, bet ir per šiaurę galima pasiekti Aziją. Įsivaizduokite gaublį, jeigu pasižiūrėsite į šiaurę, tai Azija nėra taip toliau. Aš e, visuomet Kinijoje sakiau, kad Kinija ir Norvegija yra e, beveik mūsų kaiminė. Mes turime tik tai vieną šalį mūsų skiriančią, kur yra Rusija. Šiek tiek e, didoka, reikia pripažinti. Ir kaip Europos Sąjunga, Azijos šalis dėl to nori Arkties tarybos stebėtojomis e, tapti. E, Norvegija e, remia Europos Sąjungos pareiškimą. Labai gerai, kad e, Arkties tarybos stebėtoja siekia e, būti Europos Sąjunga, kai mes pradėjome dirbti 2005 metais, kaip vyriausybė sakėme, kad Arktis ir tolimoji šiaurė yra. E, E, Norvegijos e, svarbiausias užsienio politikos prioritetas. Mes norime įspręsti šiaurėje e, likusius atvirus klausimus ir tą esame padarę. Mums pavyko įkurti platformą užsitikrinti susitarimą visišką su visomis arkties šalimis, taikyti Junktinių tautų jūrų teisės konvenciją. Tai yra svarbiausios taisyklės. Mes taip pat sprendėme ginklą su Rusijos federacija dėl mūsų ekonominių zonų demarkacijos Dar 2010-2011 metais įsprendėme šią problemą, taip pat 40 metų deramės, e, dėrėjomės su Kanada ir galiausiai susitarėme e, ir su ir Danija taip pat e, dėl teritorijos Linkolno jūroje pasiekė sutarimą. Yra dar zonų, dėl kurių ginčiamasi E, jūs tikriausiai skaitėte straipsnius apie e, bėgimą link Arkties, lenktynės. E, tai nėra tiesa. Mes vis tiek sugebame suvaldyti procesą ir visas suinteresuotas šalis, įskaitant Rusiją. Siekėme apibrėžti taisyklėmis, kas priklauso kam. Bet tai ir tai nėra setis, kur kils konfliktai tarp šalių. Aš esu tikras dėl to. Uh, E, kaip pavyzdžiui dėl Kinijos e, jūros ir panašiai. Mes e, turime pirmiausia nuspręsti ne tik tai, kas priklauso kam, bet ir įdėkti taisyklės dėl energetikos, aplinkos klausimų ir taip toliau. Ir Arkties taryba dirba labai daug, mes teikėme daug svarbos šiai mūsų nuomonės svarbiai struktūrai. Yra ir kitų jau egzistuojančių struktūrų, kurios rimtai turėtų e, žiūrėti į Arkties iššūkius. Pirmo, e, kita tokia organizacija ir tarptautinė jūrininkystės organizacija, kuri rengia taisyklės dėl laivybos ir panašiai. E, šis rytis yra įdomi, jums turėtų tai rūpėti, nors gal jūsų šalis nėra prie Arkties, bet tai yra aktualu visoms es valstybės narėms, ne tik šiaurinėms, mes su visomis kaininėmis es narėmis dirbame glaudžiai e, su komisija ir perspektyvos mūsų yra panašios. Mes bandome e, dirbti šioje srityje kartu su tokiais klausimais kaip energetika, žvejyba, aplinka, nauji transporto maršrutai, saugumas, sauga ir kurti partnerystės šiuose srityse. E, tiek e, norėjau pasakyti bendrai, e, dar pasilikime laiko pasikeisti nuomonėmis, bet aišku, galite klausti manęs ir ko kito. Ačiū labai už pranešimą. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui uh, Galaga Patekau, tai yra delegacijos vadovui. Europos parlamento delegacija uh, atsakinga už ryšius Norvegija, norėtų išreikšti e, savo e, džiaugsmą dėl to, kad su Norvegijos parlamentu mes palaikome labai ryšius, e, artimus ir produktyvius ryšius. Praėjusį vasarį 26 dieną vyko posėdis, kurio metu mes ypatingai kalbėjome apie Europos ekonominės erdvės peržiūrą, kuri šiuo metu vykdoma. Uh Europos ekonominės erdvės susitarimas buvo pagrindinis pagrindas, kurio remiantis mes palaikome ryšius su Norvegija ir e, tai yra pats išsamiausias sustarimas, kurį turime su Norvegija. Aš nekartą lankiausi e, Norvegijoje ir e, lankiausi keliose Europos ekonominės erdvės GPS ir Buvo pasiūlyta pora būdų vystyti tuos santykius. E, abiems pusėms e, tai sukuria konkrečią ekonominę naudą ir mes tikimės, kad e, ir toliau ekonominė, ekonominė plėtra liks Norvegijos ekonominės politikos šerdis, kaip paminėta Baltojoje knygoje. Taip pat mes turime bendrą supratimą dėl to, kad E, gera, e, geras ekonominės erdvės susitarimo e, įgyvendinimas nėra priežastis, dėl ko mes turime palaikyti gerus santykius. Mes tikimės, kad tas susitarimas ir toliau liks bendras augimo variklis ir tai bus naudinga abiems ateityje. Tai, ir tai mus darys artimais partneriais. Tačiau mes turime ir ne vieną iššūkį. Norėčiau paminėti porą iš jų kuriuos aptarėme per paskutinį posėdį Briuselėje. Pirmiausia, mes turime toliau dėti pastangas į tai, kad paspartintume uh, teisės aktų aktualių Europos ekonominiai erdviai e, perkelimą į e, šios, šį susitarimą. E, tai labai svarbu ES ir tam, kad tinkamai būtų gyvendinamas šis susitarimas. Antra, kalbant apie naujų Europos finansinės priežiūros institucijas, mes turime rasti tinkamus teisės aktus, kurie e, perkeltų e, šių institucijų gyvendinimą į Europos ekonominės erdvės susitarimą. Tai aktualu ir Norvegijai. Ir e, sustarimai tarp ES ir Norvegijos atma daug daugiau nei, kas, nei kad tai, kas griežtai paminėta Europos ekonominės erdvės susitikime. E, per paskutinį susitikimą buvo kalbama apie žvejybos ir prekybos klausimus, kas yra aktualu Norvegijai. Pavyzdžiui, prekyba aplink žemės ūkio produktais. E, Norvegija ir ES turi skirtingas nuomonės šiuo klausimu. Pavyzdžiui, Norvegija norėtų pakeisti tam tikrus tarifus kai kuriems žemės ūkio produktams. Mums nepavyko susitarti dėl to, kaip šitą sprendimą, kokį sprendimą priimsime. Per paskutinį mūsų posėdį e, kolegos iš e, Norvegijos parlamentaro išsakė savo nuomonės, tai buvo labai naudinga, naudinga buvo pasikeisti skirtingomis nuomonėmis šio klausimu. Na ir galiausiai e, užsienio reikalų ir saugumo politika yra nuolatinis mūsų darbo tvarkėje esantis klausimas. Ir ES ir Norvegija yra šios, šioje srityje labai artimos partnerės. Šitas bendradarbiavimas labai palengvinamas tuo, kad mes turime e, bendrus atsakymus ir vadovavomės bendromis vertybėmis. Taip pat be abejo, pirmininkas minėjo apie tolimąją šiaurę. Ir aš kaip šios delegacijos pirmininkas lankiausi e, E, šia, šiame regione. Ir bendravau su parlamentarais iš Arkties regiono. E, ministrai minėjo, kad dabar Arkties regione jaučiamas didelis bendradarbiavimas, nėra jokių e, konfliktų ir tai paremta Juan Klas konvencija, tai yra jos nuopelnas. Norvegija ir toliau E, išreiškia mums visokiojo paparamą ir e, yra nuolatinis. Ir, ir ES yra nuolatinis stebėtojas Arkties taryboje. Ir e, Norvegija tikrai mano, kaip ir mes, kad ES gali atlikti svarbu vaidmenį Arkties regione. E, E, žinome, kad tame regione yra labai dideli e, dujų ir naftos klodai, kuriuos galbūt ateityje galima bus išvalgyti ir e, išgauti, tačiau tai reikės padaryti tvariai, taip kaip kitose pasaulio vietose, kai yra naudojami šie ištekliai. Na ir baigdamas norėčiau užduoti klausimą, galbūt galima bus tai pakomentuoti kaip e, yra rengiamas ministrų posėdžiui e, kurio tema bus Arkties regionas. E, žinome, kad yra pateikta paraiška dėl stebėtojo statuso ir Norvegija turi įtikinti ne tik ES, bet ir kit, kitus, kad, kad Europos kad ES yra verta priimti į Arkties e, regiono tarybą e, kaip stebėtoja. Ponas Salafranka. Ačiū pirmininkė. Sveikinu atvykus ministrai šį posėdį ir labai džiugu e, sužinoti, kad jūs suprantate ispaniškai. E, Žinau, kad e, esate darbo partijos Norvegijoje atstovas ir tikrai labai norėčiau Jūs pasveikinti e, Europ... E, liaudės frakcijos vardu atvykus į užsienio reikalų komitetą. Norvegija atlieka labai svarbu vaidmenį Europos Sąjungoje ir e, mes e, esame labai patenkinti to sustarimo rezultatais. Žinome, kad Norvegija išreiškia labai daug paramos mums, ypač e, Europolo srityje, tai labai mūsų dominanti sritis ir jautri sritis. Žinome, kad yra problemų. Žinome, <clears throat> pateikėte skundą dėl PPM ir dėl PPO ir kad buvo pateiktas sprendimų, kaip įspręsti šitos klausimus. Kadangi jūs apsilankėte mūsų komitete, aš norėčiau jūsų paklausti. Jūs esate užsienio reikalų ministras iš tokios e, šalies, kuri yra tiek artima ES ir jos draugė. E, kokios yra Construct Europe projekto e, dimensijos vidinė, tai yra ekonominė ir pinigų sąjunga, vidaus rinka ir taip toliau. Ir kaip tai susiję su ta krize, kurią šiandieną išgyvename. Žinome, kad Kipro parlamentas vakar prieėmė sprendimą, e, kurį galbūt galėtumėte šiandieną pakomentuoti. Ką Jūs galvojate apie šitą krizę? Tai yra ne tik ekonominė krizė, e, kurią sukėlė įsiskolinimai, tai yra ir pasitikėjimo krizė kai kalbame apie ES vidinę dimenciją. Mano antras klausimas yra susijęs su išorės um, santykiais, Europos, uh, Europos Sąjungos išorės santykiais. Žinome, kad Lisabono sutartis įsigaliojusi ir dabar mes turime Europos Sąjungos um, išorės veiksmų tarnybą. Norėčiau um, galbūt paprašyti, kad vyriausiai galiotojas galėtų, įgaliotinis galėtų papasakoti apie bendradarbiavimą su EAS. Ar galėtumėte papasakoti apie bendradarbiavimą su mūsų vyriausiaja įgaliotinė? Uh, Kaip jūs, ką jūs galvojate apie konfliktą Sirijoje ir apie tai, koks gali būti galimas potencialus sprendimas? Galbūt galima būtų suteikti tiesioginės paramos opozicijai arba galbūt galvojate, kad veiksmingiausia būtų pasiekti politinį susiderėtą sprendimą per mūsų atstovą Arabų lygoje. Galbūt reiktų imtis apčiopiamesnių veiksmų, kai kalbame apie konfliktą Sirijoje. Taip pat e, norėčiau užduoti klausimą apie e, santykius su Rusija. Ką Jūs galvojate apie artėjančius savivaldos ir regioninius rinkimus Rusijoje, kurie vyks e, ateinantį rugsėjį? Yeah, thank you, uh, President. I wonder if I might uh, thank... Ačiū, Watsonai. Ačiū E, pane pirmininkė, ačiū, pane ministrė, kad jūs dabar dalyvaujate mūsų posėdėje. Pane ministrė, kai jūs buvote Junktinėje karalystėje, Junktinėse Amerikos valstijose pastarąją savaitę, jūs pasakėte, kad JAV yra mūsų e, partnerė, yra pirmiausia mūsų partnerė. Ar ES yra jūsų antroji partnerė, ar kažkur ES yra ta tarpė? Taigi aš norėčiau uh, Aš norėčiau sužinoti, kągi jūs tarėtės Junktinėse Amerikos valstijose. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad tikrai remiu Norvegijos atliekamą darbą Oslo procese. Taigi būtent tai yra labai svarbus procesas, ypač siekiant taikos. Ir mes tikime, kad jūs pasieksite e, sėkmės ir mes linkime jums joms. Taigi tiesiog norėčiau, kad jūs pasidalintumėte informaciją apie savo e, diskusiją su Johnu Kerriu, kai jūs buvote e, Vašingtone, rengdamiesi jo vizitui artimuosiuose rytuose ir e, busimam Obamos vizitui. Jūs kaip tik tai e, teisingai pastebėjote, kad tik tai palestiniečiai tiki šitą dviejų šalių e, sprendimo galimybę. Ar jūs iš amerikiečių išgirdote kažką, kas įtikintų izraeliečius laikytis to dviejų šalių sprendimo Na, ir ponas e, Perezas Strasbūrė, kaip tik tai praėjusią savaitę, e, kaip tik ir pabrėžė šitą dviejų valstybių galimybę. Ar yra e, iš tikrųjų kokiu nors nuorodu arba kokiu nors požymiu, e, kokios informacijos, kurią gavote iš pono Džono Kerry, e, kad galėtumėte patikėti, ar galės e, Izraelio vyriausybę, kaip tik siekti taikos proceso ir laikytis e, šio dviejų e, valstybių koncepcijos e, ir sustabdys nausėdijų statymą palestiniečių teritorijoje. Na, dabar dėl kitos valstybės, kurią aš geriausiai pažįstu. Malonu, kad jūs E, Šengeno klausimų taip pat atliekame svarbu vaidmenį. Aš čia manyčiau, kad ir Junktinė karalystė turėtų atlikti tokį pat vaidmenį. Norėčiau bet jau to. Labai malonu, kad a, e, a, e, sprendžiamas šitas demokratijos deficito klausimas. Tačiau, a, bet kokiu atveju, pilnavertė narystė yra dar nėra numatyta perspektyvoje. Ar jūs manote, kad e, e, Norvegija vis dėlto galėtų artyje taip priartėti prie ES, kad galėtų tapti netgi ES nare? Čia ne tik tai um, ekonominiai klausimai tai būtų sprendžiami, bet ir, sakykime, ir demokratijos klausimai, ir politiniai klausimai, ir tai būtų jūsų indėlis į demokratiją. Atrodo, kad ES yra ne tik ekonominė sąjunga, bet ir politinė ir kultūrinė sąjunga. Todėl aš manau, kad jūsų kultūrinis indėlis būtų tikrai uh, didelis. Na, čia galbūt jūs e, pažvelgsite į Islandiją, kuri artimiausioje ateityje vis labiau priartės prie narystės Europos Sąjungoje. Na, e, o dabar dėl tos šiaurės. Daugelis iš mūsų dabar kaip tik tai yra susirūpinę dėl mūsų nesėkmių pasiekti didesnės pažangos siekiant užtikrinti ekonomiką, kuri būtų mm, pagrista atsinaujinačiais energijos šaltiniais, o ne angliavandeniliais. Ir čia vis dėlto Arkties vandenino lobynai mus taip pat viliotų šio klausimo. Ir a, Europos komisija 2050 metais kaip tik ir nustatė gairias dėl žalios energetikos. Ką Jūs manote šio klausimu? Ponė Konsarė. Ačiū. Aš manau, mes visi Europos parlamente vertiname jūsų valstybės aktyvę diplomatiją įvairiuose srityse, siekiant rasti sprendimus, pavyzdžiui, Izraelio ir Palestinos konflikte arba, arba kitose srityse. Ačiū už jūsų paramą. Mm siekiant ES suteikti e, nuolatinės stebėtojų statusai e, Arkties regiono taryboje, e, būtent gegužės mėnesio sustikime. Mes visi žinome, kad Rusija ir Kanada vis dar prieštarauja tam, kad ES taptų nuolatinė stebėtoja. Aš norėčiau paprašyti padiskutuoti su tų šalių diplomatais kad bet kokiu atveju bent jau politinių lygmenių būtų įtvirtintas šis sprendimas. Taigi mano klausimas yra susijęs su Kinijos vaidmeniu e, Arkties vandenino politikoje. E, Islandijoje, pavyzdžiui, Kinija turi didžiausią ambasadą ir mes žinome, kad e, Kinija turi savo strategiją dėl Arkties vandenino, kai jisai bus jau E, mažiau e, kaustomas. Jisai bus neužšalantis. Taigi, tu, jie turi savo politiką šio klausimo ir, e, ir e, tikisi atrasti savotišką Aldoradą Arkties vandenino e, dugne. Ir pavyzdžiui, skalūnų. Mm, Šėlas Arkties vandenyje nustojo E, daryti grežinius ir e, iš esmės dabar kaip tik ieškoma taikaus sprendimo e, siekiant nustatyti mm, atitinkamas kompetencijos ribas, kas galėtų ten a, išgauti gamtos išteklius ir, kiek, ir kad būtų atsižvelgta, žinoma, ir vietos gyventojų rūpešius. Taigi, todėl, a, to, koks būtų jūsų vaidmuo a, šiuo aspektu? Mr. Galer. Sir, thank you very much. And... Pone Gali. Labai ačiū, gerbiamas ministrės, sveiki atvykę. Buvo paminėta Šengeno reikalavimai ir Europos ekonominės erdvės reikalavimai vis, ir jų taikymas visoms institucijoms. Ir jūs priimate mūsų reikalavimus ir todėl mūsų durys jums visada yra atviros. Labai dėkojame jums už tai, kad jūs paminėjote e, tolimąją šiaurę. Aš parlamente buvau e, vienas iš pranešėjų ir e, kaip ne vienas esantis kolega, toliau sekame šį klausimą su susidomėjimu ir labai vertiname tai, kad Norvegija išreiškė paramą ES dėl nuolatinio stebėtojo statuso. Šis klausimas e, bus aptariamas balandžio mėnesį per plenarinę sesiją ir tai mums kaip parlamentui suteikia galimybę išsakyti savo nuomonę apie ateities bendradarbiavimą su Norvegija. Manau, kad šis klausimas e, mums dabar rūpi ir mes tikrai galime pasiūlyti ekonominį bendradarbiavimą jums su mumis ir manau, kad e, visi esantis e, tolim, Arktis regione yra suinteresuoti tokiu ekonominiu bendradarbiavimu. Na, mano pasisakymas nėra tikslas padaryti spaudimą um, jums, e, paprašyti jūsų, kad padarytume spaudimą um, Kanadai, e, Rusijai ir Kinijai. Klausimas būtų, ką mes galime padaryti, kad mes e, įveiktume pasipriešinimą iš Rusijos ir Kanados pusės Galbūt mes galėtume ir patys prie to prisidėti, kad jie sutiktų mūsų teikti statusą. Toliau klausimas dėl tolimųjų rytų, dėl savaitgalio Jeruzalėje, artimųjų rytų ir, kla, ir įvykių savaitgalį e, Izraelijoje. Izraelijoje. Aš buvau neseniai Izraelijoje, Izraelyje ir norėčiau uh, jūsų paklausti. Jūs esate atsakingas už tai, taikos procesą ir ankstesnioji premjerė Cipi Livni taip pat buvo už tai atsakinga. Aš norėčiau paklausti, ar būsimoji vyriausybė toliau ketina tęsti šią politiką. Žmonės man sako, kad šitie e, klausimai e, tikrai yra aktualūs ir reikia juos toliau spręsti. Ar e, jūs turite kokiu nors nuorodų iš Junktinių valstybių pusės? Žinome, kad Barakas Obama atvyksta į e, Izraelį. Ką jis norėtų pasakyti apie taikos procesą? Ir koks būtų geriausias e, būdas iš mūsų pusės labai aiškiai pasakyti naujajai vyriausybei Izraelyje, kad mes turime galvoje tai, ką sakome, kad sustabdykite perkelimus, gyvenų perkelimus gyvenviečių statybas, e, sustabdykite e, palestiniečių išnaudojimą, e, kai yra deramasi dėl taikos proceso. Kokia būtų mūsų pozicija? Paprašyčiau kitą kalbėtoją trumpiau kalbėti. Ačiū, pirmininkė. Sveiki atvykę e, užsienio reikalų ministrą. Jūs tikriausiai suprantate vokiškai, kuria ta kalba, kai aš kalbėsiu, jūs tikriausiai suprasite ir kaip ir ispanų kalbą. Čia aš norėčiau paklausyti dėl Kipro banko. Jūs tikriausiai pastebėjote jau, kad ten dabar įsivyrausi krizė. Ir manote, kad ir Ispanijoje bankai yra gelbėjami Tarptautinio valiutos fondo lėšomis. Matote, kad Ispanijoje taip pat ir nekilnojamo turto burbulas sprogo. Mm. Na, kartais netgi e, diskutuojama, iš tikrųjų, gal kartais ir verta leisti bankams žlugti, kad galėtų būti iš naujo iš apvalyta ir išgelbėta e, finansų sistema. Na, dabar šitas klausimas, kaip ponas Galeris jau e, m, uždavė dėl e, Palestinos ir Izraelio ginčio. Kaipgi galite jūs paspartinti šitą procesą? Nes susidaro įspūdis, kad nauja Izraelio vyriausybė e, iš tikrųjų turi e, kovoti su savo socialinėmis problemomis ir tos problemos e, tęsis pakankamai ilgai. Ir tiek Palestinos, tiek Izraelio pusėje yra tam tikrų interesų grupių, kurios stengiasi, kad status quo būtų išlaikytas, niekas nesikeistų. Na, čia tik tiek pasti, mano pastebėjimas. E, čia, kaip panas Grėmas jau pasakė, kad Europos Sąjunga E, tikrai praturtėtų, jeigu jūs e, Norvegija įstotumėte į Europos Sąjungą. Tai būtų tikrai didelis praturtinimas įvairiai, įvairiais aspektais, kad jūs galėtumėte taip pat diskutuoti kartu dėl įvairių klausimų, kad galėtumėte ir spręsti kartu. Nes net jeigu dabar situacija sudėtinga Europos Sąjungoje, tačiau bet kokią atveju mes priimsime jūs išskėsnomis rankomis. Diligent. Next one, Mr. Preda. Uh, ponas Preda. Labai ačiū. E, pirmininkė. E, labai ačiū, kad atvykote. Aš esu pranešėjas e, parlamente dėl Islandijos ir, kaip žinia, kai kurios šalis, kurios uh, Islandija yra viena iš kandidačių, kurie dabar derasi dėl e, narystės es. Tai yra puikiai kandidatė, e, ne vien tik tai todėl, kad ji mums labai įdomi Arkties politikos kontekste, bet ir todėl, kad ši šalis yra Europos ekonominės erdvės narė, Šengeno e, zonos narė. Mano klausimas būtų susijęs su e, požiūriu jūsų šalies į Islandijos kandidatūrą. E, kaip į dabar e, iki šiol vykusias e, darybas tarp es ir Islandijos žiūrima jūsų šalyje. Aš to klausiu todėl, kad, kaip jūs žinote, Islandijoje labai dažnai kalbam apie Norvegiją, kai kalbam apie e, Europos Sąjungą. Ir Islandai, kurie prieštarauja narystai, dažnai mini žodį Norvegija. Tai kaip jūs žiūrite į Islandijos darybas ir kaip E, e, žiūrite į tai, kad buvo nuspręsta sulėtinti, pristabdyti dėrybas prieš rinkimus. Ar pavyzdžiui, nereikia atvirai kalbėti apie tai, kaip jūs įsivaizduojate, e, reikia vertinti tą mintį sulėtinti dėrybas prieš žmonėms tariant žodį per rinkimus. Ponas Svensonas, pas, ponė Svenson, paskutinė kalbėtoja. Prašau, ponas Svensonas. Dėkoju. Aš kaip švedas e, labai e, didžiuojasi tuo, ką iškirtau iš Norvegijos ministro šiandieną. E, mes e, labai įdomu, kad kalbame šiame kontekste apie ES Norvegijos santykius. Tuo pačiu metu žinome, jog mums kelia susirūpinimą bet kur vykstantis įvykiai pasaulyje. Žinome, kad Norvegija e, dalyvauja e, prisidėdama prie transformacijos Birmoje, pavyzdžiui. Ir galbūt, ministrė, galėtumėte trumpai pakomentuoti, kaip jūs įsivaizduojate poslinkius Birmoje ir ką mes galėtume padaryti, ne tik pavyzdžiui, ką Norvegija galėtų padaryti, bet ir ES, ką galėtų padaryti, kad užtikrintų, jog ateityje įvykiai e, klostysis e, taikiai. Nėra visuomet dabar. Ministrė, jums skiriu 10-15 minučių atsakymams. Aš gana ilgai užsibūsiu čia. Dėkuoju visiems jums už gražius žodžius, už E, e, gerą ir e, svarbu, svarbius klausimus. Norėčiau, ponė Salafranka, padėkoti Jums už paramą mūsų partijai. Mes, kaip žinia, kartu dirbame ties tuo klausimu, kurį Jūs minėjote. Jūs e, žinote, kad e, ši e, grupė, ši partija yra labai svarbi Europos integracijai, bet aišku, situacija yra skirtinga skirtingose šalyse, skirtingose politinėse šeimose, skirtingai žiūrima. Taigi, labai svarbu dirbti, e, kai kalbame apie glaudesnį integraciją Europos kontekste. Kitiems atsakau, jūsų klausimai dėl tai, kaip mes įsivaizduojame vidaus poslinkius. Norvegija yra e, palankioje gamtinėje padėtyje dėl to, kad turime daug metų, sakyčiau, vyriausybę stabilę. Ir mes galbūt mažiau nukentėjome nuo ekonominės krizės negu kitos e, šalys. Bet taip pat tikriausiai suprantate, kad Jeigu e, krizė Europoje tęsis, ji ir mus paveiks, nes integracijos lygmuo tarp mūsų ekonomikos ir Europos ekonomikos yra labai intensyvus. Mūsų didelė BVP dalis atsiranda iš eksporto, importo ir dalyvavimo e, išorės ekonominiuose santykiuose. Ir labai didelė mūsų ekonomikos dalis yra susijusi su Europos Sąjungoje, dėl to turime parodyti solidarumą, žiūrėti viską labai rimtai. Aš e, stebiu viską iš išorės, kuri yra labai arti, bet atsakymas yra daugiau integracijos. Kai kas sako, kad e, kaip tik e, desintegracija yra išeitis iš krizės, bet jie klysta, nes tai sukurtų visą eilę neigiamų spiralių, kurios turėtų ekonominių, politinių, dramatinių priežasčių. Ir nežiūrint visų iššūkių, aš. E, E, džiaugiuosi galėdamas spręsti visas problemas kartu. Prisiminkime ketvirtąjį dešimtmetį, kas e, atsitiko, kai kiekviena Europos valstybė sprendė savo problemas atskirai. Tai labai svarbu mums ir jums, nes jūs esate mūsų artimiausi partneriai. Ir mes labai rimtai linkime Europai sėkmės sprendžiant dabarties problemas, kad galėtume visi paskui kartu dirbti. Uh, sėkmingai, bet e, dar reikės išgyventi keletą sudėtingų metų, kol galėsime užsitikrinti e, gerovę. Dėl išorės aspekto, kai aš e, pamatau, kas vyksta Europos bendroje užsienio politikoje, aš, man visuomet tai patinka, kuo daugiau, tuo geriau. Mes labai e, glaudžiai dirbame su vyriausiai galiotinė Catherine Ashton. E, Mes e, labai greitai susitiksime mūsų e, bendrame susitikime ir e, kaip anksčiau buvo klausta, dirbame dėl Mienmaro konkrečiai logiškas e, požiūris yra dirbti kartu, galvojant apie es išorės veiksmus, bet e, pasaulyje nesimato labai daug tam tikrų ES veiksmų, e, kas visiškai suprantama ir aš nekritikuoju to, nes labai daug galvojame, ką daryti viduje, kaip spręsti vidaus problemas, kad išorės e, aspektas nebėra toks matomas. Bet aš draugiškai sakau, kad mums reikia Europos pasaulyje, ne tik todėl, kad mums reikia konkrečių politikos priemonių dėl e, artimų rytų, Mienmaro, Sudano, Pietų Sudano ar Arkties, bet mintis yra spręsti problemas integracijos būdu suartėjimo keliu. Tai turėtų būti įkvėpimo šaltinis afrikiečiams, pietryčių Azijos gyventojams, Lotynų Amerikos gyventojams ir kitiems. E, sėkmingas Europos projektas taip pat svarbus tam, kad įkvėptų demokratinės valstybės e, suartėti ir mes ko nuoširdžiausiai remiame tai. Jūsų klausimas dėl Sirijos. Tai yra be nedidžiausia tragedija dabar pasaulinėje arenoje. Niekas, įskaitant ir mane, nežino, kaip greitai visą tai sutvarkyti. Bet viena svarbi atsakymo dalis yra tokia - saugumo taryba turi susitelkti ir parengti bendrą planą. Iš tikrųjų netaip svarbu, koks tas planas bus, bet dabartinė problema yra susiskaidimas saugumo taryboje, nes tai siunčia signalus režimui, E, Asado, kad jis, pavyzdžiui, turi aukštai sėdinčių draugų ir opozicijos grupėms taip pat siunčiamas signalas, kad ir jos ten pat turi draugų ir e, dėl to konfliktas tęsiasi. Uh, nes, ne, o jis galėtų būti bent jau su kažkiek prigesintas, jeigu vienas signalas išeitų iš jungtinių tautų saugumo tarybos. Vakar vakare e, girdėjome gandus apie cheminio ginklo panaudojimą. Aš negirdėjau patvirtinimo, kad taip tikrai buvo, bet jeigu taip yra. Jeigu pradedamas naudoti cheminis ginklas, tai jau pakeis visą žaidimą. Mes dirbame e, su E, Europos Sąjunga šiose srityse ir dėl humanitarnės pagalbos. Man e, labai e, didelį susirūpinę kelia tai, kas vyksta e, artimiausiuose kaiminėse e, Libane, Jordanijoje, Irake, bet ypatingai Libane sudėtinga yra situacija dėl pabėgėlių. Jūs taip pat klausėte apie Rusiją ir tai gali, kaip susijęti tai su Arktės klausimu platesniu. Apie Rusiją trumpai, bet du svarbius dalykus noriu pasakyti. Mūsų kaiminystė su Rusija plėtojasi gerai, mes turime su, susitarimą, nesiginčiame dėl sienų, ekonominių zonų, labai neblogai bendradarbiaujama e, žuvininkysės srityje, sėkmingas e, veikia e, žvejybos režimas, dėl Arkties taip pat turime sutarimą ir dėl kitų klausimų, bet tuo pačiu mes matome labai aiškę neigiamą tendenciją Rusijos viduje, matome uh, antidemokratinės tendencijas, e, erdvė e, pilietiniai visuomeniai, laisvai žiniasklaudai e, visą laiką mažėja, siaurėja, tai yra negatyvi tendencija viduje ir mes, būdami Rusijos kaimynai, matome. Mes e, turime galvoti apie bendradarbiavimą ne tik kaip bendradarbiavimą tarp Maskvos ir Oslo, bet ir tarp nevyriausinių organizacijų, kitų E, elementų ir jeigu tai e, susiaurės, tai mes, kaip kad paprastai darome, turėsime teisę pasisakyti šiuo klausimu. Ypatingai Rusijos kaiminės turi sekti, kas vyksta toje šalyje. Ponas Vatsonas manęs, e, man pateikė porą klausimų. Aš sakiau, kad JAV mūsų artimiausia sąjungininkė e, kalbu apie karinę alijansą NATO ir sunku būtų pasakyti, kad būtų e, kita mažiau svarbi šiame alijanse partnerė negu JAV. Bet mes dirbame kur kas plačiau. Ekonominis, politinis bendradarbiavimas e, Euros, Europos Sąjunga yra kur kas platesnis, taigi šią prasme jūs esate artimiausi sąjungininkai dėl to, kaip ar reikėtų prisijungti. Mes pakviesime jūs į Norvegiją ir pasakykite mūsų rinkėjams. Aš naudojau atitinkamus argumentus prieš praeitą referendumą, bet mes nematome jokių politinių tendencijų Norvegijoje, kurios rodytų, kad būtų labai išmintinga pateikti dabar paraišką narystėje mes tikriausiai per referendumą pralaimėtume vėl, taigi kol kas to nėra darbo tvarkė, bet ne amžiams taip yra. Aš kalbu labai e, sąžininkai, atvirai su jumis, būtent tokia yra dabar padėtis. Taip yra tiesa, e, ponės Galeris kalbėjo apie, bent ar kažkas kitas sakė, kad mes. E, be įtakos bandome prisitaikyti mes e, turime daugiau negu nulinę įtaką. Mūsų geriausia įtaka yra, pavyzdžiui, jeigu mes matome kažkokį klausimą iškylantį, mes e, aktyviai, e, draugiškai bandome įspręsti, pasitelkdami savo patirtį, žinias ir šiaip nemanome, kad būtų kitokia padėtis, jeigu mes būtume viduje, nes mes iš esmės sutinkame su e, pagrindiniais principais. E, Europos ekonominė erdvė e, reiškia, kad mes ne tik tai palaikome ekonominius kontaktus su visais, bet ir patys modernizuojamės. Grįžtų prie kito pono Vatsino klausimo dėl kerio. Aš tikiu, kad e, amerikiečiai tam tikrą prasme spaus Izraelį, e, reikė, e, reikalaus, kad būtų prisimtas įpareigojimas dėl dviejų valstybių sprendimo. Mes visiškai sutinkame su JAV dėl to, kad reikia dviejų valstybių sprendimo, bet klausimas yra, koks yra svoris ir kokia yra valia, kad tai būtų. Man atrodo, kad tai. Uh, turi būti aktualu ne tik palestiniečiams, bet ir Izraeliui e, įgyvendinti dviejų valstybių sprendimo idėją, kadangi alternatyva šiam sprendimui yra logiškai vienos valstybės sprendimas. Ir e, greitai e, tas e, regionas, ta, ta šalis bus e, dominuot arabų ir Izraelio vyriausybė turės pripažinti, kad tai nėra žydų valstybė, ar reikės įvesti arabams kažkokios antros kategorijos pilietybę. E, E, e, ir jeigu dabar e, paklaustume Izraelio vyriausybės, kokia yra ilgalaik, koks ilgalaikis sprendimas perspektyva, jie pasakys, kad dviejų valstybių sprendimas. Mes turime jiems priminti, kad ne savo tą darome. Vokietijai, Norvegijai viskas gerai, bet mes turime e, kalbėti, kad jie turi išspręsti ir Izraelio, ir Palestinos problemą, ir mes turime jiems padėti porą klausimų, e, kuriuos pateikė panė Kosari ir kiti dėl tolimuosios šiaurės. Pirmiausiai, mes esame pasiryžę remti Europos Sąjungos narystę Arkties taryboje. Dirbame daug viduje, kad taip ir būtų. Geriausias mūsų argumentas ir jūsų, mano nuomonė, argumentas yra toks, kai šalis tampa stebėtoje, ji taip pat įsipareigoja laikytis organizacijos tos, prie kurios prisijungia taisyklių. E, pagrindinių taisyklių, kurias išplėtoja Martės taryboje e, patvirtimas, įgyvenimas yra ne tik geras stebėtojams, bet ir nuolatiniams nariams. Taigi Mes esame suinteresuoti, kad bet kas, kas nori e, prisijungti prie mūsų, laikytųsi taisyklių, pavyzdžiui, e, jūrų teisės konvencijos, prisijungimas prie šios konvencijos yra labai pozityvus dalykas. Buvo dar e, kitų klausimų, bet aš manau, kad atsakydamas į šį jau atsakiau ir į kitus. Pono Brentos klausimas dėl Islandijos. Islandija pati e, gali apsispręsti, ar reikėtų daugiau ar mažiau diskusijų per rinkimų kampaniją. Aš e, tikrai palieku Islandijai spręsti, tai aš linkiu šiai šaliai sėkmės, jeigu ji nori įstoti į ES, tai yra gera Islandijai, neblogai ir mums, nes jie vis tiek išliks Europos ekonominėje erdvėje, nes jai priklauso tiek EFTA, tiek ES valstybės. E, taigi jie galbūt bus mažiau e, EFTOS pusėje, bet ES pusėje ir e, mes vis tiek gyvendiname akį ir dauguma mūsų santykių su Islandija yra pagristi tuo, kas e, pakliūva į Europos ekonominės erdvės kompetenciją, bet aš nenorėčiau dabar kištis ir kalbėti, ar jie turėtų daugiau ar mažiau kalbėti apie es narystę. Galbūt dar paskutinis e, pastebėjimas ponui Svensonui atsakau dėl Mienmaro, ar buvo, kitaip tariant, buvusios Birmos. Tris kartus ten lankiausi susitikau keletą kartų su uh, vadovybė ir ten ir kitur, taip pat su Angsang Suči. Uh, prieš keletą savaičių lankėsi prezidentas Tanksa ir mes uh, su ES šioje srityje dirbame glaudžiai. Uh, aš uh, būtent uh, per mūsų bendrą sutikimą, uh, kaip sakiau, kalbėjome um, apie Birmą uh, laipsniškai. Uh, matome procesą, kad elitas jau siekia užtikrinti demokratinį laipsnišką procesą. Iššūkis yra ne e, valios toka e, viršuje, bet e, nepakankamas karinės vadovybės noras prisijungti prie to, bet vidinės reformos šis procesas vykdomas vis drąsiau. Dabar mes Europos Sąjungą E, pakeitėme sankcijas, atsivėrėme, atvėrėme kelią investicijoms. E, tai nepaprastai svarbus žingsnis ir buvo e, visai teisingas tas žingsnis atsiverti, sumažinti sankcijas, bet praėjo dviejų metai, vyksta dar retiniai konfliktai, daug kitų iššūkių E, reikia užtikrinti demokratinį pagrindą, administracinius paėgumus, bet šalis žengia teisinga linkme ir mes, kaip kad darome, turime toliau remti ją aktyviai. Ta daro ES. Aš manau, kad jau viskas baigėsi tos mano dešimt minučių. Labai ačiū už Jūsų puikų pasisakymą. Colleague, I, I would like to remind you that at noon. Norėčiau priminti Jums, kad e, per pietus atvyksta komisaras Fiule ir mes e, turime su juo aptarti tris klausimus - Bosnija ir Hercegovina, Turkija ir ne, principas e, atsakomybė užtikrinti apsaugą. Ir prašyčiau, kad kai užduosite klausimus, laikytumėtės kalbėjimo laiko progress report on Bosnia and Herzegovina. Taigi dabar pažangos ataskaita apie Bosniją ir Hercegoviną. Dabar yra antrasis svarstymas, pranešėjas yra Doris Pak. Pranešėja Doris Pak. E, ji e, atidžiai išanalizavo pakeitimus ir kartu su šešėliniu e, pranešėjų susitarė dėl aštuonių kompromisinių pasiūlymų. Žodis Jums. Ačiū pirmininkė. Taip, aš e, visiškai sutinku su tuo, e, ką Jūs pasakėte, mums buvo pateikta daugybė e, pakeitimų, apie 101 pakeitimas ir taip pat padarėme daug kompromisų. Labai dėkojame kolegoms, šešėlėms pranešėjams už tai, kad buvo tokie naudingi, padėjo mums parengti gerą dokumentą. Tai atspindi visas idėjas, kurias e, mes e, turėjome aptarti. Toliau aš kalbėsiu vokiškai. Aš norėčiau kelis tik tai dalykus, mm, kurie yra teigiami, nes ne visada tik tai neigiamus dalykus pastebiu. Iš tiesų dabar vietos rinkimai įvyko Bosnijoje ir Hercegovinoje, jie buvo sąžiningi ir laisvi. Ir tos problemos, kurios Mostarė dar vis dar egzistuoja, jos tais dar egzistuoja. Uh, ten negali vykti rinkimai, nes e, tos e, problemos, kurios e, iš tikrųjų iškilo Srebrenicoje, jos turi būti ateitie panaikinos. Birčko regiono, tai yra diskusijos dėl Birčko regiono turėtų būti jau, jau baigtos. 2012 metais buvo parengti kai kurie įstatymai. Pavyzdžiui, dėl tam E, tam tikrų valstybės pagalbų, dėl e, e, rinkėjų cenzuso ir visų kitų dalykų. Žinoma, mes raginame iš tikrųjų įgyvendinti tuos įstatymus, kurie buvo priimti. Na, dabar bendros pastabos dėl šalies. Aš turiu tik tai pastebėti, kad trūksta politinės valios kartu bendradarbiauti valdančią valstybę, asociacijos paktas. E, arba susitarimas dar, dar neįgyvendintas, yra tam tikrų sąlygų dar, kurios neįgyvendintos. Visi politikai neįneša savo indėlio. Ir uh, įgaliotinis, uh, uh, vyriausias įgaliotinis, kuris yra ten priskirtas uh, jungtinių tautų, uh, jis uh, būtent dabar vadovauja visam procesui pagal Deitino susitarimą. Jo veikla nėra tokia sėkminga, kaip mes tikėjomės. Ir politikai vietoje iš tiesų kartais netgi nesijaučia atsakingi už savo valstybę. Jie viską, visą kaltę arba visus darbus suverčia tam vyriausiam įgaliotiniui. Na, demokratijoje tokie dalykai neįmanomi. Todėl mes turime pasirūpinti, kad vyriausias įgaliotinis, kai tik įmanoma, paliktų Bosniją ir Hercegoviną. Ir vietos politikai turėtų dėl to imtis savo likimą į rankas. Bet tam reikia, žinoma, atitinkamų sąlygų. Taigi, turi būti užtikrintas saugumas, yra tam tikrų blokuojančių grupių, kurios stengiasi suskaldyti federaciją šitą valstybę, paversti nevieningą Bet kokiu atveju e, tokie procesai trukdo Bosnijai Hercegovinai e, priartėti prie Europos Sąjungos. Mostarė negali vykti vietos rinkimai. Ir e, dabar Konstitucinio teismo sprendimas, kuris buvo priimtas būtent dėl Mostaro situacijos, yra neįgyvendinamas Todėl pasakyčiau, kad Bosnija ir Hercegovina ir atskiri regionai yra susiskaldę dabar labiau negu bet kada. O politikai negali susitarti dėl bendrų veiksmų. Be to yra tokia situacija, kad e, prieš e, ketverius metus e, Strasbūro žmogaus teisų teismas paragino Bosnijos ir Hercegovinos politikus Seidį ir Finčį bylos nuostato laikytis, tai būtent, kad visi galėtų balsuoti rinkimuose. Iki šiol niekas nėra įgyvendinta iš to sprendimo. Aš pasakyčiau, kad e, politikai Bosnijoje ir Hercegovinoje iš tiesų Daytono konstitucijos nesilaiko. Nes uh, jie dabar sako, kad mums buvo primesta šita konstitucija, ji buvo sukurta iš išorės ir atnešta mums. Tačiau dabar aš sakyčiau, kad politikai turėtų dėl to imtis patys iniciatyvos ir patys sukurti savo konstituciją. Būtina, kad vis dėlto rinkimai spalio mėnesį vyktų teisingai ir kad jie apskritai įvyktų, kitaip kils sunkumu. Na, bet kokiu atveju aš su kolegomis pasikalbėjau ir mes diskutavome to klausimu, kad federacinė struktūra dėl to buvo sukurta ne pačioje Bosnijoje Hercegovinoje, o buvo nustatyta pagal Deitino susitarimą. Todėl aš sakyčiau, kad vis dėlto ta federacinė struktūra turėtų būti peržiūrėta, kad jinai veiktų praktiškai. Na, įsivaizduokite, e, kai kuriuose mažose regionuose e, sukurta tokia e, struktūra, kad vyk, yra kuriami atskiri ministrų kabinetai. 150 ministrų yra, sakykime, atskiriame nedidelėme regione. Negali tokia struktūra veiksmingai veikti, jinai per daug sudėtinga. Tačiau, bet kokiu atveju, mes neturime primesti savo valios e, bosniams, Bosnijai ir Hercegovinai, nes prieš dviejus metus mes pabandėme ir mūsų bandymas buvo nesėkmingas. Na, e, yra dar keli pakeitimai žodžiu, aš manau, kad jie yra tikrai e, svarbus, bet kokiu atveju mes e, turėtume sumažinti administracinę naštą ir administracinę valdžią, kad ji galėtų veikti praktiškai, nes dabar negyvendamos kai kurios administracinės funkcijos. Tai kita problema yra didžiulė korupcija. Poli, politiniam mm, elitui šita korupcija yra primtina tai yra didelė problema. Jinai trukdo apskritai siekti pažangos visoje šalyje. Pavyzdžiui, kuriant įmonės, dalinant postus valstybinėse institucijose. Viskas yra politizuota ir viskas yra pagrista korupcija. Kita mm, svarbi problema yra švietimas. Dabar džiaugiamės, kad komisija mm, sukūrė darbo grupę kuris siekia išspręsti šią problemą. Man e, labai svarbu, kad e, profesinio mokymo situacija būtų pagerinta, kad e, investuotojai šioje šalyje galėtų rasti darbo jėgą Bosnijoje ir Hercegovinoje, kuri būtų pakankamai išlavinta, kad universitetai laikytųsi Bolonijos proceso nuostatų, bet, bet visą tai neįgyvendinta dar iki šiol. Na ir kai kuriuose šios valstybės dalyse uh, atskiriamos mokinių grupės. Tai pavyzdžiui, tai yra viena mokykla ir dvi skirtingos grupės ten mokosi, kurios nesusiduria tarpusavyje. Musulmonai, pavyzdžiui, ir kita etninė arba religinė grupė. Tai reiškia, segregacija vykdoma. Nuo pat pradinės mokyklos vaikai mokosi, kad jie gyvena skirtingose visuomenėse, kad jie yra atskiriami vieni nuo kitų. Na, o anksčiau mes netgi pritarėme tam, bet tai, tai buvo didžiulė klaida. Daug pabėgėlių dabar grįžo į Bosniją Hercegoviną, tai, tai teisinga, tačiau neįvyko daug dalykų, kurių mes tikėjomės. Iki šiol atskirose e, srityse dabar a, skiriamos tam tikros piniginės lėšos, siekiant padėti tiems pabėgėliams vėl įsikurti. A, Ir aš iki šiol minėjau tik tai vieną vietovę. 23 e, mm, metus aš jau lankausi šioje vietovėje ir aš matau, kokias problemas yra ten susijusios su e, pabėgėliais. Pos, e, mm, posavinoje, atrodo, šitas regionas vadinasi, ten turi iš tiesų tie pabėgėliai rasti vėl vietą, nes šitas uh, Mm, regionas yra nusiauptas. Jis dabar atrodo priklauso e, Serbų Respublikai. Anksčiau ten gyveno kroatai, bet dabar e, trūkdoma kroatams grįžti į savo buvusias gimtasias vietovės. Jeigu jie nori, pavyzdžiui, ten pastatyti namus, tada elektra jiems netiekiama, vanduo netiekiamas. Ir kroatai kurie gyvena Kroatijoje, visiškai nesidomi tais pabėgėliais iš to regiono, nors tai irgi yra tie patys kroatai, tik gyvena Bosnijoje ir Hercegovinoje. Na, šiuo atveju mes matome, kad Serbų Respublikos atstovai kaip tik tai ir trukdo tiems pabėgėliams įsikurti vėl savo vietose. Ir taip pat e, e, prezidentui taip pat buvo sakyta, kad kroatai nori sugrįžti į savo ankstesnės gyvenamasias vietas. E, ir prezidentas pritarė tam, kad kroatai gali grįžti, tačiau niekas nesikeičia. Aš manau, kad turime e, pakeisti e, ponui prezidentui Bosnės ir Sabinos ir kitiems politikams, kurie nori pakeisti situaciją. Ir kitas dalykas, tai yra dar viena problema. Čia pabaigoje aš bent jau miniu šią temą, kad Bosnija ir Hercegovina yra vienintelė valstybė, kuri mm, neįleidžia į savo teritoriją Kosovo piliečių. Netgi Serbija įsileidžia Kosovo e, piliečius, e, albanus gyvenančius Kosove. O e, Bosnija Hercegovina ne. Nesvarbu, kad Kosovo piliečiai turi savo kelionės dokumentus Bet įsivaizduokite, kad yra Bosnijoje ir Hercegovinoje, pavyzdžiui, šeima, kur yra giminystės ryšiai susijusi su kita šeima Kosove ir jie negali dabar matytis. Aš manau, kad mes turėtume šiuo atveju pasistengti, kad tokia situacija nebepasikartotų, nes turime tas, kreipti dėmesį ir į Serbiją, kuri parodė gerą valią ir įsileidžia Kosovo piliečius. Dabar Dar vienas dalykas, nuo Liepos pirmos dienos taps 28 ES valstybė nare. E, reikia vis dėlto supaprastinti pasienio režimą su Bosnija ir Hercegovina. Tai reikia pasirūpinti, kad Bosnijoje ir Hercegovinoje pagamintos prekes lengviau patektų į kitas Balkanų valstybės ir ES valstybės narės. Tam reikia tam tikrų pasienio struktūrų, san, e, sanitarinių, fitosanitarinių įrenginių, kurie padėtų tams produktams patekti į kitas valstybės. Ačiū. Shadow. Labai ačiū. Pone Boskur, čia šeiminis pranešėjas šešėlinę pranešėją. Labai ačiū, pirmininkė. Labai norėčiau padėkoti poniai Spak, e, puikiai bendradarbiavus, e, atsižvelgiant į kompromisinius pasiūlymus, rengiant juos. Dėkoju tai socialistų frakcijos vardu. Taip pat e, apgailestaujame, kad nepasistumėta į priekį per e, pasirengimo dėrybo, pasirengimo stojimo, stojimo procesą. Ir aš raginu, kad Bosnija ir Hercegovina imtųsi visų reikiamų veiksmų, kad paspartintų šitą procesą. E, dabar kalbant apie Kroatijos e, stojimą Europos Sąjungą, mes sveikiname tas iniciatyvas, kurioje mėsi komisija. E, taip, tai pranešimas apie Bosniją ir Hercegoviną ir labai svarbu pabrėžti, kad mes tikimės konstruktyvaus požiūrio iš abiejų pusių, kad būtų rasti būdai, kaip būtų pagerintas visas mechanizmas ir e, būtų pagerinti ryšiai bei rastų, rastume būdus paraginti Bosniją ir Hercegoviną pas, paskatinti patiems išspręsti likusius nesutarimus. Dabar dėl um, teisės aktų surašymų uh, teisių. Labai svarbu, kad uh, vykdant surašymus būtų atsižvelgiama ir į etninių mažumų teises ir uh, kad jie būtų laikomi gyventojų e, dalimi. Mes tikimės, kad e, tai bus padaryti iki nustatytos spalio mėnesio datos. Mes raginame valdžios institucijas Bosnijoje ir Gercogobinoje spręsti nedarbo klausimą, ypač jaunimo nedarbą, e, atsižvelgti į mokymo programas, švietimo programas ir apskritai supaprastinti verslininkiškumo procedūras. Kalbant apie um, vyriaus, vyriausiai įgaliotinį. Tai buvo teisingai paminėta dabar dėl Sebrenicos. Svarbu, kad Europos parlamentas gerbtų centrinės rinkimų komisijos rezultatus. Manau, kad tai turime konstatuoti labai aiškiai. Mes gerbėme tuos e, sprendimus. Turėčiau, norėčiau užduoti porą klausimų poniai Pak. Balsavimo sąraše matėme, kad nebuvo pritariama, nėra pritariama kai kuriems e, pakeitimams, vienas iš jų buvo 71, e, kuriame yra išdėstyti statistiniai duomenys apie pabėgėlius Bosnijoje, Hercegovinoje, kurie yra paimti tiesiai iš Europos komisijos pažangos ataskaitos. Mūsų klausimas yra toks, ar jums nepatinka komisijos pažangos ataskaita, ar nepatinka statistiniai duomenys? Mums ne visiškai aišku, kodėl jūs nepalaikote šito pakeitimo. Tai yra tiesiog faktai šiame pakeitime, bent jau kiek mums žinoma. Kitas klausimas dėl 25 pakeitimo. Man atrodo, kad Europos parlamentas e, kelios jo frakcijos labai aiškiai e, paprašė Bosnijos ir Hercegovinos paspartinti savo pastangas pasirengimo stojimui procese. Ir savo pakeitime mes paprašėme, kad būtų e, parengtas e, mechanizmas, kuris padėtų perkelti ES teisyną į nacionalinę teisę. Taigi, iš esmės, e, čia yra tam tikras prieštaravimas mūsų ragina, raginimuose kam, kam mes pritarė ir kam mes nepritarėme. Aš labai prašyčiau, kad jūs e, pritartumėte ir šiam pakeitimui, dabar jis pažymėtas minusų sąrašą. Tai tokios būtų mano pastabos, labai dėkoju. Thank you, Mr. Kachin. You have the floor. Pone, pone Kachin, e, žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Latford is unfortunately not here. Baronės, baronienės Saros Latvo dėja čia nėra, todėl aš savo frakcijos vardu e, norėčiau pasakyti ir kalbėsiu savo gimtą kalbą, jeigu jūs nieko prieš. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai poniai Doris Pak už daugelio metų darbą. Jie daugelį metų dirbo Vakarų Balkanų srityje ir man atrodo, jau kelias kadencijas užsiema šio klausimu. Mums buvo sunku Europos parlamente rasti žmogų, kuris tiek daug pastangų įdėjo į tai, e, kad būtų užtikrinta, jog Bosnija ir Hercegovina pasistumėtų į priekį. Deja, e, pakankamos reakcijos nesulaukėme. Ir situacija Vakarų Balkane, Balkanuose apskritai yra E, kitokią. Mes turime Kosovo, Serbijos ir Jotkalnyjos trejetą, kuriems sekasi neblogai. Ir jeigu Kosovas aplenkė Bosniją ir Hercegoviną, tai jau kažką tikrai parodo. Faktas yra tas, kad septintasis e, dialogo e, raundas tarp premjero, premjerų Dačiai ir Dačiš e, vyksta šiandieną, tai yra istorinis momentas, tačiau Bosnijos ir Sokovinos žiniasklaidoje mes e, skaitome, kad 23 e, dieną šešių galingiausių Bosnijos Hercegovinos partijų atstovai atvažiuos į Briuselį ir kalbės apie minimumo minimumą. Tai yra Sedičvinci E, bylos e, sprendimo įgyvendinimą. Tai yra pagrindinė žmogaus teisės, tai yra aktyvi teisė e, kandidatuoti Bosnijoje, Hercegovinoje į laisvą postą. Mano politinė frakcija todėl norėtų pakartoti, kad Bosnija ir Hercegovina pati turi rasti savo sprendimus savo problemoms spręsti, tačiau jiems to nepasiseks, jeigu mes nepadėsime. Todėl labai svarbu būtų suorganizuoti specialią konferenciją Bosnijos ir Hercegovinos tema, tačiau ne, nepakeitus konstitucijos Bosnija ir Hercegovina netaps funkcionalią valstybę. Ir norėčiau Jums dabar iš, pasakyti kai ką, kas Jums sukels nerimą. Sekmadienį grįžau iš Libijos ir ten yra galvojama apie tai, kad bus pasinaudota konstitucija, kuri buvo sustabdyta 69 e, metais, kad apis e, ją su, su, e, sustabdė, kad valstybė būtų, taptų funkcionalia. Tai galbūt Bosnija ir Hercegovina taip pat turės pagalvoti apie tai, jog galima būtų pasinaudoti konstituciją, kuri, tuome, kuri galiojo Bosnijoje ir Hercegovinoje tada, kai jie dar vis priklausė Jugoslavijai kai buvo Jugoslavijos dalimi. Ir kad galbūt tada tokia konstitucija leis e, Bosnijai ir Hercegovinai tapti vėl funkcionuojančią valstybę, funkcionalią valstybę. Galbūt tai yra sudėtinga tokioje federacijoje, tačiau faktas yra tas, kad E, tokia sudėtinga ir nefunkcionuojanti administracija smarkiai kainuoja ir to, tie kaštai dusina Busnijos, Bosnijos ir Hercegovinos ekonomiką. Ir tai yra na, Bosnijos ir Hercegovinos išgyvenimo klausimas. Į šitą klausimą reikės atsakyti, nes jauni žmonės kels klausimą, ar jiems verta ten pasilikti gyventi ar ne. 90 procentų žmonių pagal aplausas mano, kad Bosnija ir Hercegovina e, dabar, Bosnijos ir Hercegovinos politinis elitas dabar pasirinkęs netinkamą kryptį. Labai ačiū. Eskopa, two minutes, please. I know you are very skilled to keep the time. <laughs> Thank you. Pone Kopa. Žinau, kad turite nedaug laiko. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti poną Pak rengus šitą pranešimo projektą. Aš labai džiaugiuosi tais konstruktyviais pakeitimais, kurie buvo pateikti. Mes visi žinome, kad Bosnija ir Hercegovina yra didžiausias ES politikos vakarų Balkanuose e, išbandymas. Ir e, žinome, kad e, ši šalis atsilieka nuo kitų Europos integracijos procese. Todėl visiškai suprantama, kodėl pranešimas yra kritiškas skeptiškas. Visgi aš manau, kad labai svarbu e, patvirtinti, e, kad mes esame įsipareigoję vykdyti e, savo pastangas dėl Bosnijos Hercegovinos integracijos Europos Sąjungą, tai būtų naudinga visiems. Ir aš norėčiau e, pabrėžti tą aišk, e, aišku teiginį, kuris yra išsakytas e, pranešimo pradžioje. Manau, kad visi tam pritars. Mūsų parama šiai šaliai yra svarbi tiems, kurie vis dar tiki Europos Sąjungos ateitimi. Tai yra dažniausiai vienintelis sprendimas daugeliu vidinių programų. Mes pripažįstame, kad šitas problemas pabrėžia ekonominė krizė. Ir todėl norėčiau norėčiau pasveikinti ES nesiniai primtą sprendimą e, Bosniai Hercegovinai suteikti 100 e, milijardų e, eurų paramą, Bosni, kuri, kuri turėtų išjudinti Bosnijos ne, ir Hercegovinos mikroekonomiką. Turime kalbėti vienu balsu, kai kalbame apie Europos ateitį. Reikia sukurti funkcionalią valstybę, kuri galėtų dėrėtis e, dėl savo narystės Europos Sąjungą ir kuri sugebėtų prisimti įsipareigojimus, narystės įsipareigojimus. Ir būtent tai ir aš turėjau omeny pateikdama 40 pakeitimą. Norėjau parodyti, kad institucinė reforma e, reikalinga ne tik federaliniu lygmeniu, tačiau ir vietiniu lygmeniu, e, regionų lygmeniu. Ir tai nebuvo labai aišku aišku pirminėme originaliame variante, tačiau dabar kompromisinių pasiūlymų tai įvedė aiškumo ir aš tam visiškai pritariu. Ir taip pat e, reikia įdėkti koordinacinį mechanizmą europiniais klausimais. Mes norėtume vieno e, e, asmens, kuris galėtų kalbėti Bosnijos ir Hercegovinos vardu ir galėtume E, ir turėtume nesileisti į vidinius e, konfliktus. E, mes esame brandi visuomenė ir todėl mes turime labai atidžiai stebėti, kas yra daroma, norint sumažinti nusikalstamumo lygmenį turi būti užtikrinta, kad būtų tinkamai baudžiami pažeidėjai ir kad būtų vykdomi nusikaltimų tyrimai. Ačiū. Pone Teukarus. Dėkuoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti poniai Pak už puikų darbą. Norėčiau ją pasveikinti. E, ji tikrai labai gerai pažįsta Bosniją Hercegoviną norėčiau jūs informuoti, jog ir Aš dirbau ten kaip savanorė gydytoja per karą susipažinusi su visais tragedijos aspektais. Što, ką sakė ponė Pak, noriu pasakyti, kad tai yra trijų e, zonų federacinė konstitucija, kuri veikia e, šioje šalyje ir etninis religinis paskirstimas kažkieno primestas yra šiai šaliai JAV ar mūsų, aš nežinau kieno, tai yra primesta konstitucija. Yra akivaizdu, kad tai neveikia, neduoda jokios naudos ir sunku yra padėti žmonėms aukti. Kita vertus, ponė Pak sakė, kad mes e, negalime to blogio panaikinti. Aš tai noriu pakartoti, kad nebekartotume e, praeities klaidų. Ačiū. Ponas Vaigal. Dvi minutės. Labai ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai. Jie puikiai susipažinusi su šalimi ji taip pat žino, kaip emocingai dirbti. Bosnija Hercovina šiuo metu. Ji neša naštą nelabai sėkmingų tarptautinės bendruomenės intervencijų šioje šalyje. Tai yra pasiekmes to, kai buvo e, nustatyti kažkur kitur e, sprendimai iš anksto. Dabar e, šios šalies valdžia turi kalbėti apie naują konstituciją, tą, kuri veikia kažkada buvo reikalinga, bet nebe dabar. Reikia e, užtikrinti, kad Bosnija Hercegovina kurs valstybė, bet ta valstybė negali būti kuriama ant neveikiančios administracinės sistemos pamatų. Taip pat norėčiau e, paminėti, jog kai kuriuose e, šalyse e, kaiminėse auga nacionalizmas. Kai kurios kaiminės, tos kaiminės, kurios turi savo mažumų Bosnijoje, Hercegovinoje. Jeigu mes nusigręšime nuo šios šalies, kils problemų. Turime išlaikyti Europos galimybę atvirą. Ir taip pat manau, kad teisinga būtų pasakyti štai ką. Turime būti kur kas dosnesni visoms buvusios Jugoslavijos šalims. Turėtume galvoti ne tik apie taktiką, turėtume galvoti apie taktiką. Mes į ES esame prieėmę uh, šalis, kuriuose yra didžiulės problemos. Buvusioje Jugoslavijoje taip pat yra problemų, bet jeigu jas rytoj priimtume, tai spręstume labai daug problemų. Ponas Mair. Aš taip pat norėčiau padėkoti poniai Pak. Ji pati pranešime kalba apie tai, jog Bosnijos ir Cegovinos e, sprendimas yra susijęs su suvereniteto e, pripažinimu ir mes, e, ypač frakcija mūsų, tai supranta. Atėjo laikas apginti Bosnijos ir Cegovinos suverenitetą labai stipriai. Mes norime akcentuoti kaip frakcija tai, kad jau e, baigėsi tarptautinė apsauga protektoratas, e, vyriaus, jungtinių tautų vyriausiojo atstovo e, biuras uždaromas yra ir Europos Sąjunga taip pat mažina savo buvimą ten. Mes dabar turime padėti šiai šaliai stiprėti, ji turi būti pagrįsta teisinės valstybės principais, reikia kovoti su diskriminacija, gimti moterų teisės, e, nepilnamečių. Ir mano frakcija e, pritars kai kurioms mintims, bet mes susilaikysime per paskutinį balsavimą, nes e, manome, kad ne į visus aspektus susijusius su tarptautinio protektorato veikimu buvo atsižvelgta. Žmonės turi laisvai turėti galimybę apsispręsti. Pone Jerkovič, ačiū pirmininkai, kad suteikėte man e, žodį. Aš esu stebėta iš Kroatijos ir labai trumpai norėčiau keletą pastabų išsakyti. Pone pranešėje, pirmiausia, norėčiau pasveikinti Jūs atlikusią puikų darbą. Labai aišku, kad Jūs žinote, kokios sudėtingos Bosnijoje ir Hercegovinoje problemos egzistuoja. Kaip žinia, Kroatijos vyriausybė e, labai domisi regioniniu bendradarbiavimu ir visiškai remia regiono šalių pažangą, reformas nukreiptas į Europos, integra... Europos Sąjungos integraciją. Dėl Bosnijos Hercegovinos Kroatija e, labai domisi tuo, kas vyksta ne tik kaip gera kaiminė, bet ir dėl to, kad kroatai yra e, Bosnijos Hercegovinos e, gyventojų sudėtėje yra viena iš trijų grupių. Dėl 17 pastraipos jūsų pranešimo. E, jos e, turinys e, e, atitinka situaciją Bosnijos posavinoje. Pone Pak akcentuoja būtinybę gražinti pabėgėlius e, šalis viduje perkeltus asmenis. Pagal naujausius duomenis, tai e, tame regione procesas vyksta lėčiausiai. Ir tai susiję ir su kroatų e, bendruomenės nariais. Pagal surašymą gyventojų atliktą 91 metais kroatų bendruomenė buvo didžiausia bendruomenė toje teritorijoje gyveno ten daugiau kaip 130 tūkstančių e, piliečių. Dabar duomenys rodo, kad mažiau negu 5 procentai Kroatijos pabėgėlių grįžo į savo namus. Ir e, šiame kontekste norėčiau informuoti Jūs, kad Kroatijos vyriausybė labai glaudžiai dirba su Bosnijos vyriausybė ir pasakyti, kad Kroatija yra didžiausia e, donorė atstatant namus būstus regione, kad būtų galima palengventi grįžimą namo, nes 70 procentų pabėgėlių e, iš e, posavinos gyvena Kroatijoje iki šiol. Ir 17 pastraipa. 17 e, pastraipa yra labai aktuali ir mes ją paremsime. Norėčiau pasakyti, e, nežinau, kodėl taip atsitiko, bet aš esu už 72 e, pakeitimą. Man atrodo, kad aš padariau klaidą. Dabar E, žalieji, man atrodo, sakė, kad jie nenori e, jog būtų balsuojama dėl to, jie nori, kad būtų e, atsakyta dviejų atstovų. Na, Europos Sąjunga yra mūsų ambasadorė ir ji neturi tokių galių kaip vyriausiasis įgaliotinis, E, man, mes galime atsakyti to tarptautinio, tačiau e, kiti turi likti. Mes esame tuo suinteresuoti. E, taip pat paprašyčiau kolegų suprasti, kad mes balsuosime dėl šio pranešimo tik tais gegužę. Ir aš negalėjau anksčiau apie tai informuoti šešėlinių pranešėjų. Tai bus ne balandį, o gegužę per plenarinę sesiją. Atkreipkite dėmesį į tai. Dėkoju už jūsų pasisakymus. Mes visi esame <laughs> apskritai turbūt už tai, kad Bosnija ir Hercegovina būtų ES valstybė narė. Ačiū. Ačiū, norėčiau priminti Jums, kad balsuojama rytoj bus 9 val. ryto, tiksliai 9. Toliau pažangos ataskaita, Turkijos pažangos ataskaita. Tai yra antrasis svarstymas. minėjote 2012 metų Turkijos pažangos ataskaitą. Ir bus svarstomi pakeitimai. Iš viso buvo 415 pakeitimų. Ir iš karto noriu perduoti žodį pranešėjai poniai Rie Omen Ruiten. Penkios minutės jums. Gerbiami kolegos, pirmininkė. Noriu labai patiekoti šešėliniams pranešėjams už e, daugelio valandų darbą, už e, atsidavimą ir konstruktyvius e, komentarus. Taip, mes per pastarąsias kelias savaitės daug diskutavome ir man džiugu pasakyti, kad Mes visi suprantame ir, ir sutarėme dėl šios rezoliucijos turinio. Dar aš anksčiau e, sakiau, kad 2013 metai e, bus labai svarbus ES ir Turkijos santykiams. Ir dabar prašome užtikrinti, kad e, toliau bus, būtų išlaikyti ir toliau vystomi mūsų konstruktyvūs santykiai kad e, būtų išlaikomas savitarpio pagarba ir bendras supratimas. Ir vykstant e, dėrybų procesui visiems reikia būti labai atsidavusiems. E, svarbu, kad abi pusės parodytų tokią, tokį atsidavimą ir pastangas. Ir kalb, kalbant apie Turkiją, norime pabrėžti, jog svarbu, jog jie reformuotų teisėkūros ir žmogaus teisų sritį. Um, E, turi būti sukurta moderni, efektyvi, visiškai nepriklausoma teisinė sistema. Trečiasis teisės, teisinės sistemos paketas buvo labai svarbus e, žingsnis, tačiau toliau reikia tęsti reformas. Dabar jau parlamentui yra pateiktas ketvirtasis paketas, lauksiu, kuo tai baigsis. Kas yra įtraukta į ketvirtąjį e, teis, teisminės sistemos paketą? E, pagrindinis prioritetas yra e, išplėsti nusikal, nusikaltimų, būdžiamų nusikaltimų, teroristinių nusikaltimų savokas, kitas savokas, kompromisai pabrėžia, kad labai svarbu spręsti ir e, pagrindinių laisvę pribojimo problemą. Tai daryti ne tik popierėje, tačiau ir taikyti e, tą teisę. Manau, kad Turkija tikrai turi paspartinti, suintensyvinti savo pastangas, o Europos e, Sąjunga iš savo pusės turi jai daug padėti. Uh, šiame procese. Manau, kad e, kai kalbame apie teisminę sistemą ir žmogaus teises, tai reikia nustatyti oficialius standartus. Todėl aš raginu atidaryti 23 ir 24 skyrius šie metai yra svarbus ES ir Turkijos santykiams. Taip pat, kai pasižiūrime į e, jų ketinimus E, ką jie ketina daryti per dėrybas, kaip jie ketina spręsti kurdų e, klausimą, tačiau kitas svarbus e, paketas yra naujoji konstitucija. Abu, abi šios temos yra minimos rezoliucijoje. Pasižiūrėkime į kurdų klausimą. Vyksta dėrybos ir tai gali baigtis istoriniu susitarimu, kuris išspręs kurdų klausimą taikiai ir demokratiškai. Kalbant apie konstitucinę reformą, tai mes norėtume pagirti įvairių partijų pasiryžimą reformuoti konstituciją, keisti konstituciją mes pritarėme šią iniciatyvai, tačiau to nepakanka. Procesas vyksta nepakankamai greitai ir kolegos e, liberalai taip pat pateikė savo pakeitimų šioje srityje. Reikia daryti daugiau, kad būtų paremtas, palaikytas konstitucinis procesas. Uh, Dabar dėl Turkijos vaidmens regione. E, Turkija yra labai svarbus regionis veikėjas, atliekantis e, strateginį vaidmenį ES užsienio politikoje. Todėl reikia toliau intensyvinti nuolatinį dialogą su Turkija. Turkija raginti kurti savo užsienio politiką. E, taip, kad ji būtų atvira dialogui ir koordinavimui. Parlamentas pabrėžia, kad e, palaiko Turkijos įsipareigojimą kurti demokratiškas e, pajėgas. Sirijoje. Labai apgailę stauju dėl Turkijos sprendimo nedalyvauti posėdžiuose per Kipro pirmininkavimą. Manau, kad jie praleido didelę galimybę pradėti uh, Um, įsitraukimo procesą ir normalizuoti santykius tarp uh, Turkijos ir Kipro. Turkijos atsisakymas įgyvendinti savo įsipareigojimus numatytus papildomame protokole, manau, neigiamai įtakoja dėrybas. Tai yra pagrindiniai dalykai, kuriuos norėjau pasakyti, dabar jau turiu baigti, taigi baigdama dar kartą norėčiau padėkoti visiems kolegoms, už e, tas idėjas, kurias išsakėte savo pakeitimais, už tuos pasiūlymus, kurias pateikėte. Negaliu atsižvelgti į viską, nes nenorėčiau, kad e, mano pranešimas virstų kalėdinę eglutę tačiau mano pranešimas, man atrodo, suprantamas, lengvai skaitomas. Tikiuosi, kad šita rezoliucija yra nesažininga ir objektyvi, pateikianti gerai subalansuotą pa, požiūrį. Tačiau aš neskai, nematau kolegos. Van Balen, tačiau uh, aš galvau, kad jis čia bus. Uh, E, kad, kad jis galės su manim padiskutuoti. Jisai sako, kad nori nu, sustabdyti dėrybas, tačiau dabar jo nėra, neturi tos galimybės. E, taigi vėl prarastas šansas, kolegos dabar juokiasi. Tačiau aš e, turiu tai pasakyti čia atvirai. Labai ačiū. Labai dėkoju visiems kolegoms, kurie čia yra. 14. Ačiū, kolegos mano sąraše yra 14 kalbėtojų jau užsirašusių. Taigi šešėliniams pranešėjams suteiksiu po 3 minutės, o kiti kalbėtojai galės kalbėti pusantros minutės. Pirmiausia, ponia Flotr, delegacijos vadovė. Merci, monsieur. Dėkuoju, ponas pirmininkė. Manau, kad pranešimas, kurį parengė ponė Oimen e, Reuten, e, e, atsirado po daugelio diskusijų. Aš norėčiau padėkoti už didelės pastangas siekiant e, kompromisų, kad būtų visos politinės e, pozicijos atspindėtos, matome tokį susintetintą, išbaigtą dokumentą, e, subalansuotą, nes tai nes nelengva, e, nes kai kurios temos e, minimos pranešime yra gana delikačios, dėl jų daug diskutuojama ir manau, kad formuluotės skirtinguose e, pakeitimuose dėl skyrių atvėrimo, dėl e, žodžio laisvės, e, mažumų teisių, kovos su diskriminacija, pirmiausia, dėl seksualinės orientacijos, aplinkosaugos problemos, moterų padėtis. Taigi tie pakeitimai dėl gana trapių jautrių temų buvo suformuluoti neblogai ir patikslina dokumentą. Taip pat manau, kad e, akivaizdu, jog ir Turkija, ir mūsų valstybės galės pasinaudoti šiuo dokumentu e, tie, kurie nori, kad demokratija Turkijoje toliau plėtotųsi, kurie yra atsidavę e, dėrybų procesui tarp ES ir Turkijos. Šioje, šiame pranešime yra apibrėžiami argumentai apie tai, e, kad gali atsirasti tam tikrų ekstremistinių tendencijų. Kaip žinia, šiandieną Turkijoje vyksta tam tikri politiniai poslinkiai, kurie yra nepaprastai svarbus šie šalies demokratiniai ateičiai pasakyčiau, kad vyksta konstitucinis e, procesas ir pranešime e, raginamos politinės e, visos partijos įsipareigoti, plėtoti kompromiso kultūrą, tai yra politinių partijų prievolė ir raginamos politinės partijos baigti dėrybų procesą, kad būtų rastas politinis kurdų problemos sprendimas. Tai yra nepaprastai svarbu ir manau, kad pranešimas suteiks tam tikrų argumentų ir paramos tiems, kurie nori atsisakyti ultranacionalistinės kalbos ir kurie nori, kad būtų gilinama demokratija Turkijai. Turkijoje. Aš e, sveikinu e, tas formuluotės, e, kurias, kurios pagrindžia skirtingus e, kompromisus parengtus pranešėjus. Dabar kalbame apie laikotarpį, kur Prancūzijoje, Vokietijoje e, po veto panaikinimo galima tikėtis naujo postumio. Ir aš dar baigtų, baigsiu ir pasakysiu, kad mm, yra išlikęs aktualus Kipro klausimas E, prezidentas e, pademonstravo išskirtinę drąsą, išskirtinį e, ryštą išspręsti šią problemą, pagerinti ekonominę būklę ir pradėti procesą dėl dviejų Kipro dalių suvienimo. Man atrodo, kad Europos parlamentas turėtų pasiūsti stiprų signalą paramos šiam naujam pareiškimui, naujoms pastangoms ir reikėtų taip pat e, visai Kipro e, komandai, kuri dirba naujai e, išreikšti paramą. Mes turėtume padaryti tai, nes tai bus svarbu dabartinėje gana sudėtingoje situacijoje. Kolegos, prašau neviršyti jums skirto kalbėjimo laiko, nes turėsime dar vieną klausimą apsvarstyti, o 12 val. pas mus atvyks komisijos narys Fiulė. Nutrauksiu. Man taip nepatinka, bet turėsiu išjungti mikrofoną, jeigu viršysite e, kalbėjimo laiką. Prašom. Ponas Obiol. Pues espero, espero que no sea el caso. Trys minutės jums. Na, tikiuosi, neutrauksite manęs. Jau pirmoji diskusija aš pasakiau. Ir ne tik iš mandagumo, kad mes ja, e, tikrai parengėme puikų rezoliucijos projektą. Tai yra puikus pra, pagrindas mūsų mm, diskusijoms dėl skirtumų su Turkija. Tai iš tikrųjų, tai e, šis e, rezoliucijos projektas yra puikus pagrindas tokiams diskusijoms. Europos parlamentas e, norėtų šiek tiek paspartinti ir pagyvinti šitą dėrybų procesą tarp ES ir Turkijos, kuris jau trunka septynerius metus ir daro skirtingą poveikį abiems sustarimo šalims. Yra įvairių prieštaraujančių nuomonių ir pačioje Turkijoje dėl dėl šių dėrybų. Tačiau bet kokiu atveju galima pastebėti e, tam tikrą pažangą padarytą Turkiją. Įvairios reformos yra įgyvendinamos. Turkija yra tarsi įsitvirtinusi toje pozicijoje, tai yra jie artėja prie ES ir tai mus tenkina. Pirmiausia, mes e, pabandėme išsiaiškinti dabartinę situaciją. Kai kuriuose ES valstybių narių vyriausybėse e, dabar pastebimas didesnis atvirumas, didesnis pragmatiškumas. Tačiau, bet kokiu atveju, e, pačioje Turkijoje pastebima, kad vyksta tam tikra regioninė krizė. Todėl dabar mes turėtume užmėgsti geresnius santykius arba pagerintus santykius su Turkija, siekdami e, patenkinti abiejų pusių interesus. Nes dabar kaip tik taip a, a, vyksta kaip tik tai sudėtingas dialogas su, su kurdais Turkijoje. Mes bet kokiu atveju bandėme pasiekti konsensusą, remiant a, parlamentui a, a, dėl šios rezoliucijos. Čia mes kalbame ne tik apie Turkiją, bet ir apie Europos Sąjungą, apie šių abiejų tarybų šalių ateitį. Mes turime ne tik tai išreikšti savo nuomonę, bet turime uh, išvelgti, kokias pasakmes turės ta mūsų nuomonė. Mes e, nenorime imtis veiksmų, kurie dabar pakeisų tuos, e, tuos e, dėrybinius veiksmus. Dabar kaip tik tai yra nauji reikalavimai iškelti Turkijai dėl spaudos, žodžio, susirinkimų laisvės. Mes taip pat reikalavome, kad valdžios būtų atskirtos Turkijoje, kad būtų skaidri ir nepriklausoma teisingumo sistema. Mes taip pat remiame mm, dialogą tarp Turkijos vyriausybės ir pono Očelano, kurdų lyderio. Bet to mes ir konstitucinę reformą remiame. Turkijoje aš norėčiau pasveikinti pranešėją. Tikrai atliktas didelis darbas. Pone Tafai, jums sutikimas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aldė frakcija didžiąją daugumą ir nuoširdžiai pritarė šiam rezoliucijos projektui. Mes apgairestaujame, kad 2012 metais e, Turkija atrodo sugrįžo prie savo vidinių problemų. Atrodo, kad Turkija tarsi e, praranda, praranda pagreitį E, vystydama savo ryšius su Europos Sąjunga. Tai ypač labai svarbu atsižvelgiant į tarptautinę e, krizę, kuri vyksta dabar Sahelio regione, artimuosiuose rytuose, viduržėmio jūros regione. Ir Turkija e, e, būtent e, susijęja savo užsienio gynybos politiką su ES ir NATO politika. Ir labai svarbu, kad ministras pirmininkas Erdoganas yra pakviestas gruodžio mėnesį į Europos vadovų tarybos e, susitikimą, kuriame bus aptarti būtent e, saugumo ir gynybos politikos klausimai. O dabar kalbant apie konstitucinę reformą, mes pastebėjome, kad e, ministras pirmininkas Erdoganas siekia, netgi, netgi grasina įvesti prezidentinį valdymą. Tai yra didžiulė rizika pluralistiniai demokratijai. Tai sukels tarsi ir partijų diskusijas ir nesutarimus. Ir neprisidės prie kurdų krizės arba kurdų problemos sprendimo. Bet kokiu atveju mes apgailestaujame, kad e, valdymas Turkijoje tampa vis labiau autoritarinis. Ir e, AKP atsako iš esmės panašiamis priemonėmis. Taigi, bet kokiu atveju mes e, skatintume užmėgsti dialogą su Kipru, Taigi, bet kokiu atveju mes turime e, siekti sprendimų jau šiandien ir nelaukti ateities. Ačiū, kad laikėtės e, nurodyti laiko, ponė Van Ordenai. Nematau, jūsų nėra, ne, kolegos nėra, tai ponas Hadži Georgijau. Atsiprašau, kad e, pasakysiu ne po pono Van Ordino, aš pasakysiu prieš jį. Aš norėčiau tik tai apibriežti bendrą vaizdą, kuris dabar e, susidarė e, mums visiems, ar Turkija turi europietišką perspektyvą ar ne. Mes neturime mm, žaisti su turkais ar Turkijos vyriausybė įvairių užslėptų žaidimų. Turkija iš tikrųjų yra suinteresuotas europinė perspektyva. Bet kokiu atveju tie, kurie remia Turkijos narystę Europos e, Sąjungoje, turėtų suprasti, kad būtent per Nikosiją, per e, Kipro klausimo sprendimą gali būti pasiektas teigiamas sprendimas E, dėl Turkijos atstojimo Europos Sąjungą. Taigi būtent šitas dėrybų procesas e, nebus sėkmingas, jeigu nebus atkreiptas dėmesys į Kipro problemą. Pone Flotra kalbėjo apie stebėtojus iš e, Kipro turkų bendruomenės. Taigi, aš norėčiau aiškiai pasakyti, dauguma žmonių okupuotose teritorijose Kipre yra persikėlėliai iš Turkijos, kurie nelegaliai apsigyveno okupuotoje Kipro teritorijoje. Ir jeigu mes turime stebėtojus iš tos okupuotos teritorijos, tai jie nėra oficialiai a, Kipro turkų bendruomenės atstovai. Jie yra turkų atstovai. Tai yra Turkijos atstovai. Taigi, bet kokiu atveju ir kurdų klausimas turėtų būti sprendžiamas daug efektyviau. Tai m, mm, aš a, Manau, kad panas Erdoganas dabar kaip tik tai ir žaidžia tokius neaiškius žaidimus, kad jisai ar su laiku būtų išrinktas prezidentu Turkijoje. Pane Vanordinai, dabar kalbėkite jūs, trys minutės jums. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti, kad dabar taip netikėtai įsibroviau, tačiau bet kokiu atveju iš savo e, rinkiminės apygardos turėjau svečių ir turėjau juos pagloboti, tačiau bet kokiu atveju jie taip pat man svarbus kaip ir šitas posėdis. Aš tikrųjų norėčiau e, pasveikinti. E, pranešėjai tikrai atliko e, puikų darbą, parengė puikų pranešimą, kaip visada, turėčiau pasakyti. Mes ne dėl visko sutinkame, čia nieko stebėtino, bet, bet, bet kokiu atveju norėčiau pabrėžti, kad tai yra tikrai puikus pranešimas. Tačiau yra keli klausimai, kuriuos norėčiau dar pažymėti. Tai yra, vienas iš jų yra Kipro klausimas. Tai, na, kiti žmonės pasakytų, kad tai yra e, pranešimas apie Turkiją, o ne apie Kiprą. Tačiau mes visi žinome, kad e, rezoliucija dėl Kipro klausimo yra esminė siekiant e, užtikrinti Turkijos stojimą į Europos Sąjungą. Tai turi būti aiškiai pasakyta. Net jeigu mes tai aiškiai nepasako, kai kuri, nepasakome kai kuriais atvejais. Ir ta konkretus dalykas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, yra atstovavimo klausimas. Taigi būtent, kad e, Kipro e, turkai turėtų būti atstovaujami šiame parlamente. E, atsižvelgiant į sutartis, visi ES piliečiai tu, turi teisę būti tiesiogiai atstovaujami Europos parlamente. Ir mes, kaip ES, taip pat pažadėjome atstovavimą, užtikrinti atstovavimą ir Kipro turkams. Tai yra mūsų mm, įsipareigojimas dėl įvairių priežasčių, e, kurias tikriausiai visi suprantate. Na ir dabar kaip tik geriausias laikas laikytis tų pažadų ir aš manau, spręs, reikia būti, būtina spręsti šį atstovavimo klausimą. Aš e, norėjau būtent į tai atkreipti dėmesį. Aš turiu e, vieną pakeitimą pateikęs, kuris e, 317, man atrodo, šitas pakeitimas, ar ne? Aš tikiuosi, kad mes rasime tinkamą kompromisą dėl šio pakeitimo, kad būtų bent jau pagrindiniai elementai šio pakeitimo įtraukti į rezoliuciją. Aš tikiuosi, kad jūs paremsite mano, mano pakeitimą ir ne tik tai mano šalininkai. Aš manau, kad šitas pakeitimas tikrai ras, ras atbalsį šiame komitete, e, nes tikrai tai vertas dėmesio klausimas. Bet kokiu atveju e, tai būtų tarsi ir žingsnis į priekį sprendus šį klausimą. Ačiū, panė Salvarakos, trys minutės. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pasveikinti po ponę Oiman Reuten, kuri, ne žiūrint klausimo sudėtingumo, pateikė mums subalansuotą pranešimą, beveik išbaigta šiame pranešime. Ir kalbam apie Turkijos vyriausybės sistemos problemas, apie demokratinės e, šalies struktūras. Aišku, neturime pamiršti, kad Turkija yra didelė šalis, kuri daug metų e, turi akivaizdžius ir netokius akivaizdžius e, galios centrus, kurie yra iki šiol aktyvus. Mes žinome Stambulo klausimą, Kenakon klausimą. Mm, vakar teisme Stambulė buvo priimti tam tikri sprendimai. Aš, aišku, nepritariu pono Van Ordeno uh, žodžiams. Šio pranešimo tikslas užtikrinti pusiausvyrą ir gerbti Turkiją kaip didelę valstybę, bet nepamiršti ir pašalinio poveikio, kurį turi jos politika e, kai kurioms kitoms šalims. Pranešime labai atsargiai kalbama ir išmintingai apie tuos dalykus – Jeigu mes pritarsime pakeitimams 317, e, pavyzdžiui, pono Vanordeno pakeitimui, tai mes nutolsime nuo to, ką bandome išspręsti. E, reikia atsižvelgti į tai, kad Kipro Respublika mm, suteikia e, Kipro turkoms teisę dalyvauti rinkimuose, bet reikia daryti skirtumą tarp piliečių ir e, tų, kurie ten tik tai gyvena. Aš norėčiau kai ką pasakyti ir rekomenduoti pranešėjai būtent trečiame kompromise pakeisti žodį nelegalus E, e, dabar pradžioj buvo nelegali migracija, paskui nereguliari, aš siūlau gražinti žodį nelegali. E, toliau dėl armenų bendruomenės. Į 21 pakeitimą mes galime rašyti žodžius. Raginame Turkiją spręsti šį klausimą teisme, kaip ir pridera. E, sveikinu 15 kompromisą, kuriame kalbama apie uh, Halki mokyklos atidarimą ir kuriame kalbama apie jūros teisę ir apie tai, kad uh, Turkija turėtų iš karto pasirašyti ir ratifikuoti protokolą. Tačiau lyginant su ankstesniais metais, nekalbama apie kazus belį, apie nuolatinius Graikijos erdvės pažeidinėjimus. Ačiū. Toliau kalbės. Pusantros po pusantros minutės. Pone Boskurt. Prašom, prašom. Labai ačiū. Keletas trumpų pastebėjimų. Pirmiausiai noriu padėkoti poniai Oimen Reuten, kies met jie sprendžia šį labai sudėtingą klausimą, rengia mm, pranešimą šio sudėtingų klausimų ir jie dirba puikiai. Antras dalykas. Tikiuosi, kad šiais metais nebus taip kaip anksčiau. Mes e, kalbame apie Turkiją šiame pranešime. Turkija pati yra sudėtinga pakankamai. E, šalis ir tai neturėtų tapti pranešimu apie Kiprą, nes e, svarbiausias akcentas yra Turkija, o ne Kipras. Ir apie Turkijos problemas reikia galvoti. Aš pritariu uh, e, Rei Oimen Reuten, kad svarbu uh, E, siekti pažangos, atnaujinti pastangas dėl 23-24 skyrių darybų. E, teisės labai svarbios, pirmiausia, jau kalbame apie moterų, vaikų, LGBT teisės, žiniasklaidos laisvę. Jeigu e, reikia siekti tikro dialogos Turkija ir siekti tų skyrių atvėrimo, manau, kad Turkija taip pat gerai pasielgtų, jeigu sutiktų su ketvirtu E, ketvirtuoju teismų sistemos reformų paketu ir aišku, konstitucijos procesas labai svarbus. Taigi tiek, labai ačiū, kad leido, norėčiau dar kalbėjimo laiko. Ponas Sofokliaus. Kalbėtos nesijungė mikrofono. E, turėčiau pasakyti, kad pranešėja siekia išreikšti savo poziciją subalansuotai, e, kalbėdama apie Turkijos pažangos ataskaitą, bet noriu pasakyti, kad nesutinku su kai kuriais pakeitimais, kurie yra susijęs su taip vadinamos e, Kipro turkų bendruomenės izolacijos panaikinimu. E, Europos parlamento poziciją priekybos klausimų ir e, dingusių asmenų komiteto. Aš neturiu daug laiko, bet negaliu de, ir negaliu detaliai pakalbėti apie tuos visus pakeitimus, su kuriais nesutinku. Pakalbėsiu tik tai apie priekybos klausimą iššalytą mm, šios problemos sprendimas dėl taip vadinamo teisinio pagrindo Europos parlamento. E, padėties neišmintinga būti užsienio reikalų komitete dabar priimti sprendimą. E, kalbu apie tiesioginę priekybą. Stebėtojų galbūt e, dalyvių Europos parlamente suskaidys Kiprą. Kip e, Kipre gyvenantis Turkijos atstovai turi teisę dalyvauti rinkimuose. E, tokiu būdu aš atsakau ponui Vanordinui, kuris selektyviai pamiršta tokią dabartinę padėtį. E, Kipro turkų izolacija negali būti siema su papildomo protokolo gyvenimu. Tai yra atskiras reikalavimas, kuriuo siekėme užsitikrinti pažangą dėrybose. Dėl atvirų, atviro dingusių asmenų klausimo Turkija turi konstruktyviai dirbti, kad užtikrintų prieigą prie visų karinių zonų. Baigdamas noriu pasakyti, jog Turkija yra svarbi ES partnerė, bet turi būti patenkinta viena sąlyga. Reikia siekti išspręsti Kipro klausimą per jungtinių tautų rezoliucijas. Ačiū. Uh, you, uh, chair, and, uh... Ponas Watson. Labai dėkoju pranešėjai už tai, kad parengėte tokią ataskaitą. Man atrodo, kad turėtume rasti pusiausvyrą tam tikrai sunkiais klausimais ir e, turime rasti pusiausvyrą atspindintą sudėtingą situaciją, kuri e, šiuo metu e, ten yra susidariusi. Tačiau ES visgi nepavyko išspręsti klausimo, tai yra ryšių tarp abiejų tų bendruomenių, santykių tarp dviejų bendruomenių klausimo toje tai saloje ir manau, kad tai yra nesėkmė ir šitą klausimą reiktų iškelti jungtiems tautoms. Ir mano frakcija pa, e, pa, parems abu pakeitimus, kurie e, ketina subalansuoti požiūrį į ten susidariusią, ten esamą situaciją. Ponas Karis. Pone Teo Kar, Karus. Džiaugiuosi, džiaugiuosi, kad mano kolegos duoda, deda daug pastangų į tai, kad, su, kad padėtų e, suvienyti Kiprą ir e, tai yra taip pat kolegų, kurie deda pastangas į tai, jog būtų sustabdytos Turkijos narystės e, procesas. Europos parlamente norima įvesti atstovų iš kitos valstybės. Kodėl mes turėtume pritarti Turkijos stojimui? Kipras dėjo pastangas į tai, kad padėtų Turkijai, jie tai darė per savo pirmininkavimą, tačiau Turkija tam pasipriešino. Turkija uh, dada, daro viską, kad būtų sužlugdytos pastangos, kurios iš tikrųjų buvo vietoje jau padarytos. 18 ir 24 pakeitimai e, e, tai parodo. Pavyzdžiui, raginama, jog e, Turkija nustotų e, priekabauti prie e, jungtinių valstijų įmonių, kurios investuoja e, į e, jų ekonomiką. Toliau, penkioliktas pakeitimas siekia, parodo, kad Turkija Tur, Turkija na, turi nu, sustabdyti visas neigiamas pastangas, kurias daro, kurios trūkdo uh, siekti jai narystės. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti poną Holman e, daug e, dirbus parengus šitą e, pranešimą. Yra keli dalykai, kurie stabdo narystės pastangas. Visų pirma, žmogaus teisų pažeidimai. Kitas klausimas yra kurdų klausimas, sveikinu dėrybas. Ir trečias klausimas yra Kipras. Turkija padarė didžiulę klaidą, jie nepripažįsta e, Kipro kaip valstybės narės ir dėja neįgyvendino protokolo, kuris yra jų sutartinė pareiga. Mes matome Turkijos lobistus e, siekiančius prastumti e, kai kuriuos pakeitimus, kurie e, taip pat, taip pat jie skleidžia mitą apie tai, kad Kipro turkai yra izoliuoti. ES turėtų stengti išvengti naujų kliūčių E, Turkijai siekiant narystės Europos Sąjungoje. Turkijai dar reikia daug ką nuveikti, tačiau jie turi vykdyti savo sutartinius e, įsipareigojimus. Kiek aš turiu pusantros minutės, tada tesiu. Manau, kad visas proturkiškas lobizmas, kurį čia patiriame, e, yra apie tą patį, apie izolaciją, e, ir panašiai. Kipras e, gerbė Nicos e, sutartį ir jeigu e, Kipro turkai nori dalyvauti rinkimuose, jie turi tokią teisę, jie gali būti renkami ir balsuoti ir gali tapti kandidatais per kitus būsimus Europos rinkimus. Ačiū. Pone Kopa. Uh, Ačiū labai trumpai. Norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų nuveiktą darbą. Mano pirmas pasisakymas yra apie žmogaus teisų situaciją Turkijoje. Žinome, kad ta situacija yra drastiška. Deja, situacija pastaruoju metu tikrai nepagerėjo ir ji Turkija lieka e, viena iš pavojingiausių valstybių e, e, saviraiškos žodžio laisvės prasme. Tai aš įrašiau ir tekste, ir pakeitimuose. Kitas klausimas - Kipras. Kipras e, išgyvena labai sunku metą savo istorijoje ir ne, neapsunkinkime naujojo prezidento dar labiau. Jis tengiasi savo šalį išlaikyti ant kojų ir šitie pakeitimai situaciją dar blogina ir apsunkina. E, e, ir sunku vėl iš naujo pradėti dialogą Kipro klausimu. Šitie pakeitimai e, gali palengvinti situaciją. Premjeras e, buvo nuvažiavęs į Turkiją, problemos dar neišspręstos. Ir e, Turkija toliau kelia grėsmę suverenioms Graikijos ir Kipro teisėms. ir jie nepasirašo jūrų e, teisės susitarimo, kol tai nebus išspręsta, problemos e, toliau liks aktualios. Ačiū. Genakau. Ačiū pirmininkė, jau keli mano kolegos iš, Graik, iš Graikijos pabrėžė problemas. Norėčiau paminėti 55 e, pakeitimą, kur kalbama apie kazus pelį. E, sprendimą, tai yra e, sprendimą, kurį prieėmė didžioji Turkijos asamblėja, pagal kurį e, Turk... Graikija turi gyventi tarptautinį susitarimą tačiau e, jeigu Turkija jį įgyvendins, tai tada Turkija pradės karą. Aš manau, kad negerai, jog vienas, viena narė Europos Sąjunga grasina Europos Sąjungos nariai. E, mes apsunkiname pranešėjos darbą e, pranešės gyvenimą, gyvenimą pateikdami tiek daug pakeitimų. Norėčiau pasveikinti e, ją parengus šitą pranešimą ir visus šiuos metus jinai puikiai dirbo. Aš raginčiau jūs priimti šitą pakeitimą. Kalbant apie uh, Kipro uh, turkų atstovavimą, tai e, prašom, mes juos sveikiname, tačiau e, kol kas jie e, ne, ne, nepripažįsta ES taisyklių ir reglamentų ir todėl jų politinis požiūris yra sudėtingas. Ponas Peterle. Ačiū. Norėčiau pasveikinti ponio Mandroit ir parengus šitą šeštąją pažangos ataskaitą, visada, kaip visada, jos pranešimai yra realistiški, gerai subalansuoti. Na, o čia yra labai daug, šiame pranešime yra labai daug optimistinių elementų. Randame žodį ir welcoming, pavyzdžiui, sveikiname. Šis žodis e, daug dažniau dabar vartojamas negu kad e, ankstesniuose pranešimuose, negu kad žodis we regret apgailę staujame. Ir E, sutinku su pranešėja, kad reikia e, abiems pusėms dėti daugiau pastangų. E, žinome, kad reiktų pagilinti santykius tarp ES ir Turkijos. Dėl konstitucinio proceso jis turi būti tęsiamas, tačiau taip pat svarbu tęsti ir dėrybą su kurtais. Labai jau ilgai laukiame, kad tai įvyktų. Dėl Kipro klausimo Manau, kad neturėtume šito klausimo spręsti tik tais per pasirengimą narystiai. Šitą klausimą reikia spręsti e, ir be to atskirai. Manau, kad apskritai visą tai, išsprendus tą klausimą, situacija smarkiai palengvėtų. Mes toliau laikomės tos pozicijos, kurią palaikėme ir pastaraisiais metais. Turėtume daryti viską, kad pagerėtų ta atmosfera, kurioje galima būtų rasti sprendimą. Taip pat dėkoju pranešėjai už tai, kad ji prieėmė vieną iš mūsų pakeitimų, vieną iš mano pakeitimų dėl vizų režimo liberalizavimo. Pone uh, Roiman. Um. Omen Reuter, uh, jūs uh, turite dvi su pusę minutės. Dar kartą pasakysiu, kad Mes visada e, stengiamės parengti pranešimą apie padarytą pažangą. Pranešimas turi būti atviras, objektivus ir sąžiningas, teisingas. Ir e, jeigu kalbėsime apie teisingumą, tai pirmiausia turėčiau pasakyti, kad e, tai nėra <laughs> pranešimas apie Kiprą. Pasižiūrėkime į balsavimų sąrašą. Pamatysite, kad Dauguma pakeitimų, kurie kalba apie konkrečias specifines temas e, susijusias su santykiais tarp Kipro ir Turkijos, tai aš nenoriu daugumos tų pakeitimų priimti. Tačiau jeigu kalbėsime apie teisingumą, tai taip pat turite atkreipti e, dėmesį į pakeitimus 3, 11, 17 ir 19. matome, kad e, vyksta daug diskusijų dėl to. Aš manau, kad nereiktų priimti šitų pakeitimų. E, kadangi yra nauja vyriausybė, tai yra puikia e, proga dviems šioms, dviems salos dalims susivienyti ir būtent to tikslo mes turime siekti. Vėlgi pakartosiu, tai nėra ataskaita, tai nėra pranešimas apie Kiprą. Aš e, dabar žiūriu į kolegą Watson. Pažiūrėkime į pastraipas apie energetiką, kurią, e, kurias jūs pasiūlėte. Na, viskas e, apžvelgia jūsų komentarus visgi Europa turi būti teisinga, kaip ir Turkija turi būti teisinga. Tačiau jeigu pasižiūrėsime į Kiprą, tai ir iš Kipro pusės reikia teisingumo. Todėl aš tikrai nerekomenduočiau pritarti pakeitimams 3.11, 3.17 ir 3.19. Nes mes galime uh, užkirsti kelią teigiamiems įvykiams. UN principle. Kitas darbo tvarkės punktas tai yra e, gintautų e, principas teisė apsaugoti. Pranešėjo Franciska Katarina Brantner. Taip, matau, jūs esate. Tai yra antrasis rekomendacijos svarstymas. 137 pakeitimai buvo pateikti ir 18, ir 18 kompromisinio pakeitimo. Aš iš karto jums suteikiu žodį. Gal jūs galėtumėte palaukti vieną minutę, nes matau, kad čia triukšmas per didelis. Okay, dear colleagues, um, Uh, Taigi, gerbi kolegas, gerbiamas pirmininkė, kaip jūs jau sakėte, kad tai jau antras kartas, kai mes diskutuojame šį klausimą mūsų komitete. Iš tikrųjų buvo, tikrųjų buvo pateikta daug pakeitimų, kai kurie iš tikrųjų labai neblogi. Aš tikrai norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už uh, puikų indėlį ir konstruktyvų sustikimą, kuris vyko vakar. Mes e, parengėme labai nemažai kompromisų, kaip jūs jau sakėte. Taigi, e, kompromisų sąrašas yra pakankamai ilgas, bet jis įrodo, kad mes prieėmė bendro požiūrio dėl šios rekomendacijos. Taip pat norėčiau dar kartą padėkoti e, Dieve šešėlinį pranešėją Maglą Kešmaną, kurio pasiūlymai bus įtraukti kaip pakeitimai žodžiu Ir iš tikrųjų aš rekomenduočiau pritarti visiems šiems kompromisiniams pakeitimams. Taigi, kokia esmė šios rekomendacijos? Taigi, mes norime e, paaiškinti, kaip šitas jungtinių tautų principas išorės veiksmų tarnyboje galėtų būti gyventas, kokios būtų jo pasiekmes. Tai būtent e, ir kaip būtų gyvenimas e, šitas principas. Mes taip pat pasistengėme, kad e, e, Europos parlamento pozicija atsispindėtų šioje rekomendacijoje ir būtent mes siekime suformuluoti, e, kaip mes galėtume sukurti Europos konsensusą dėl būtent šio principo, dėl pareigos apsaugoti. Ir kuris tas konsensusas būtų taikomas europinių lygmenių. Aš manau, kad diskusijos dar tęsimo šio klausimu, bet prieisime greitai bendros išvados. Iš tiesų, E, kompromisiniuose pakeitimuose mes turime dėl kai kurių inovatyvių pasiūlymų. Tai, tai būtent e, į, į išos veiksmų tarnybos e, vyriausios atstovės ataskaita turėtų būti įtrauktas šitas šio principo laikymosi įgyvendinimas. Į, į Ir e, bet kokiu atveju turėtų būti pabrėžta, kad ES įsipareigojus taikyti šį principą. Kitas dalykas, ES e, delegacijos turėtų būti informuojamos, kaip galima aptikti e, ir nustatyti ir taikyti prevenciją tokių situacijų, kurios galėtų baigtis nusikaltimais arba kraujo praleimu. Tai būtent žmogus teisė apsauga turėtų būti įtrauktas šitas principas ir jo laikymasis. Tai yra e, vienas iš esminių dalykų, e, kurių mes turėtume laikytis išorės veiksmų tarnybos e, darb, darbe. Kitas dalykas, tai yra prevencinio komponento šio principo mm, stiprinimas. Tai yra vienas svarbesnių dalykų šiuo metu. Yra dar keli neatsakyti klausimai, kuriuos aš norėčiau iškelti ir atkreipti jūsų dėmesį. Ir e, vakar šešėlinių pranešėjų sutikime mes būtent iškėlėme šios klausimus. Vienas iš tų klausimų tai yra, yra šio principo sąsaja e, su humanitarinė veikla. Kaip mes galėtume laikytis tarptautinės e, teisės standartų ir tarptautinės žmogaus, žmogaus teisės apsaugos standartų, taikydami šį principą. Ir, na, mes vakar aptarėme šį klausimą, bet įdomu būtų išgirsti ir jūsų nuomonę. Man atrodo, kad humanitarinė pagalba neturėtų būti taikoma siekiant įgyveninti šitą principą man atrodo, kad turėtų būti atskirta šie, šie, šie du dalykai, tai humanitarinė pagalba ir pareigos apsaugoti e, principas, taigi tai atsispindi rekomendacija. Kitas dalykas. Mes vakar kalbėjome apie šio principo mm, taikymo sąsąją su e, tarptautiniu baudžiamoju teismu ir jo sprendimais ir praktika. Uh, Ir šitas principas turėtų būti taikomas e, e, patraukiant baudžiamonę atsakomybę e, tarptautiniam baudžiamajam teisme tuos, kurie pažeidžia būtent šį principą. Taigi, panešakė, patikė šitą mm, pasiūlymą ir ačiū, bet kokiu atveju už konstruktyvius pasiūlymus ir už bendradarbiavimą. Thanks a lot, Emilio. A, ačiū, panė, panė, panė Dilvaja. Ačiū, panė pirmininkė. A, kai čia atvyks panas komisijos narys Fiulė, jis galbūt daugiau papasakos šio klausimo, tačiau aš norėčiau a, iškelti kelis klausimus, trumpus klausimus. Pirmiausia, norėčiau palinkėti sėkmės ir padėkoti e, pranešėjai už e, puikiai atliktą darbą nepaisant e, kelių nesutarimų, apie kurios jie pati pasakė, iš tiesų mes e, pasiekėme daug e, didelį konsensusą dėl kai kurių kompromisų. Na, iš esmės, kad nebūtų didelių problemų su komisijos nariu Fiulė, tai aš aptaršiu tos klausimus dar šiek tiek vėliau, bet patikiu kelias pakeitimų žodžių, tokius temomis, kurios man labai įdomios. Ir čia pritarė man ir pranešėja. Pirmiausia, čia mm, kalbame apie Europos e, parlamento pasiūlymą e, saugumo tarybos penkis narius paraginti e, pasvarsyti apie galimybę sukurti Elksenos kodeksą, būtent kalbant apie veto teisės pasinaudojimą. Ypač nagrinėjant tokias temas kaip genocidas, karo nusikaltimai, etinis valymas ir nusikaltimai žmogi, žmogiškumui. Be to, dar kalbama ir apie mm, šio principo taikymą tik tokiais atvejais, kai yra padaromi tik tai tie keturi mano minėti nusikaltimai. Tai yra karo nusikaltimai ir taip toliau. Ir šitas principas neturėtų būti laikomas pretekstu įgyvendinant e, strateginius politinius arba geostrateginius e, įvairių valstybių interesus. Pavyzdžiui, e, pakeisti režimą kai kuria, kokiuose valstybėse ir remtis šiuo principu, tai yra pareigos apsaugoti principu. Ir šitas Elksinos kodeksas yra susijęs taip pat su, su abejonėmis, kad, pavyzdžiui, tokie atvejai kurie dabar stebimi Sirijoje, už juos turėtų būti atsakinga visa žmonija ir šiuo atveju turėtų būti atsargiau taikoma veto teisė saugumo taryboje, ponė Lenski. Gerbimi kolegos, aš dabar tik trumpai norėčiau pasakyti apie šitą rekomendaciją dėl pareigos apsaugoti. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponė Bratner. Uh, Jinai puikiai ir konstruktyviai bendradarbiavo su šešėliniais pranešėjais, rengdama šį pranešimą. Aš manau, kad mes tikrai pasiekėme puikų kompromisą. Ir tekstas atspindi įvairių frakcijų šiame parlamente pozicijas, todėl EPP e pritars visam pranešimui. O mes kaip e, parlamentarai iš tikrųjų norėjome gyveninti, tai mes norėjome inicijuoti diskusiją apie Europos poziciją, kalbant apie pareigą apsaugoti. Šiame pranešime, šis pranešimas tai yra tik tai pirmasis žingsnis visame bendrame e, e, procese. Aš manau, kad kad šios rekomendacijos, kuris, bus, kuris pateiktas šiame tekste, bus įgyventintos artimiausiu metu. Ir ES tarptautinėse diskusijose bus lyderė būtent nagrinėdama šią, šio principo temą. Pane Šakė. Labai ačiū, ačiū, kadangi trumpai kalbėsiu, komisijos narys ateis, toj pat neturime daug laiko. Alde e, frakcijos e, nuomonė per mano pakeitimus atsispindi. E, sakome, kad siūloma sustiprinti ES vaidmenį ir paaiškinti situacijas, kur pareiga apsaugoti turi ir privalo būti naudojama. E, Man atrodo, būtinybė yra aiškiai, jeigu pasižiūrėsime į grėsmės e, dėl genocido, e, nusikaltimų prie žmonės, kurie vyksta per nelik daugelį pasaulio vietų. Ir turime galvoti apie deramą solidų, solidų pagrindą e, ir depolitizuoti pareigą apsaugoti. Dar norėčiau akcentuoti tai, ką minėjo pranešė ponia Barantner. Uh, Neseniai vyko diskusijos, bet matome, kad yra tam tikro nesusikalbėjimo tarp pilietinės visuomenės grupių, pagalbos organizacijų ir kitų dėl uh, uh, to, uh, kaip humanitar kokio teisinio pagrindo tam tikro naudojimas gali pakengti humanitariniam e, darbui. E, sakoma, kad pareiga apsaugoti taip pat susijusi su humanitarinė veikla. Reikėtų paaiškinti šį klausimą. E, tarptautinė žmogaus, teisė, žmogaus teisės, e, pabėgėlių teisės, pagrindai, principai šioje rezoliucijoje turi atsispindėti ir tikiuosi, kad, mums, kad visiems tai bus primtina, jeigu ne, tai mums uh, E, galbūt reikėtų padiskutuoti, kokie yra, koks rūpinimas e, tų, kurie išreiškia jį, kas aktualu tiems žmonėms. Ar dar kas nors nori pasakyti, išskyrus komisijos atstovą? Ačiū, aš esuoju Europos e, komisijos humanitarnės pagalbos tarnybai, dėkoju už galimybę pasisakyti dėl šio pranešimo pareigūs apsaugoti savokos e, pati koncepcija yra labai sveikintina, kaip yra ir Europos parlamento pranešimas, nes siūloma būdai apsaugoti civiliams nuo tarptautinių nusikaltimų. Bet du gali būti e, probleminiai klausimai dėl humanitarinių, pavyzdžiui, veiksmų ir pareigos apsaugoti reikia labai aiškiai atskirti e, pareigą apsaugoti ir tarptautinę humanitarnę teisę. 4.19.4.99 e, Ženevo sustarimai ir papildomi protokolai apibrėžia tai. Reikia užtikrinti, kad pareiga, kol kas pareiga apsaugoti dar nepasiekia tarptautinės normos statuso. E, o tarptautinė humanitarinė teisė yra visuotinai priimta teisinė priemonė, nes Ženevos konvencijos keturios visų valstybių yra ratifikuotos. Pagal tarptautinę humanitarinę teisę valstybės yra platesnės uh, E, platesni įsipareigojimai negu tik tai pareiga apsaugoti. Ir e, pareiga apsaugoti neturėtų taip pat e, nukreipti dėmesio nuo tų plačių valstybių narių įsipareigojimų numatytų tarp tarptautinė teisė. Reikia daryti atskirimą tarp pareigos apsaugoti ir tarptautinių humanitarnių veiksmų ir mes džiaugiamės, kad tai atsispindi vystimo komiteto nuomonėje. E, mes e, neturėtume suvokti humanitarinių veiksmų kaip tik pareigos apsaugoti gyvenimą. Reikia daryti atskirimą tarp įgaliojimų, teikiant humanitarinę paramą ir kitas e, pagalbos rūšys, įskaitant karinę, politinę ir taip toliau reikia užtikrinti, kad humanitariniai darbuotojai bus vertinami kaip nešališki pagal tarptautinę humanitarinę teisę ir taip pat mes neturėtume rizikuoti teikiant veiksmingą humanitarinę pagalbą naudos gavėjams ir užtikrinti humanitarinės pagalbos teikėjų saugumą. Dėkoju dabar teismintės pranešėjai sureaguoti. Dėkoju. Trijų minučių man nereikės. Norėčiau padėkoti komisijai, kad patikslino šiuos dalykus ir pasinaudodama progą norėčiau dar pasakyti, kad e, dėl vieno klausimo bus balsuojama dalimis, ketvirt, rytoj balsuosime, taip? E, tai yra susijęs su 163 pakeitimu, jame kalbama apie e, Europos Sąjungos vaidmenį jungtinėse tautose. Paskutinėje dalyje sakoma spręsti e, vienos ES vietos saugumo taryboje klausimą. Žinau, kad kai kurioms frakcijoms ar bent jau nariams tai gali kelti problemų, dėl to e, siūlau atskirti šią dalį ir balsuoti atskirai nuo viso pakeitimo, kuris yra mažiau sudėtingas. Manau, kad e, būtų labai naudinga, jeigu ES turėtų vieną tik tai vietą Europos e, Junktinių tautų saugumo taryboje, bet e, šis sprendimas turbūt bus priimtas kitur. De, kiti balsavimai dėl mano jau minėtų klausimų. Noriu pabrėžti tai, ką sakė ponė Neinskai, tai yra pirmas proceso žingsnis ir taip jį turėtume vertinti. Uh, Mes norime, kad institucijos pradėtų galvoti apie tai ir taptų aktyvesnės, norėtume suaktyvinti diskusijas ir e, prievalės e, apsaugoti e, įgyvendinimą ir reikia pagalvoti apie tai, kas yra tarptautinė teisė. Ačiū. Dėkuoju kolegos. E, komisijos narys Fiulė tuoj pat turėtų ateiti pas mus. Ir norėčiau priminti Jums, kad balsuosime dėl šio klausimo rytoj 9 valandą.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 Present... Kolegos, dabar išklausysime uh, Štefano Fiulis apie uh, kaiminystės politikos pažangos ataskaitą. Dėkuoju, kad jūs iš karto atėjote po to, kai komisija patvirtino pažangos ataskaitą apie uh, kaiminystės politikos uh, šalis. Tai labai svarbu mūsų taikai, klėstėjimui, uh, mūsų uh, E, komiteto pirmininkas, mūsų pirmininkas ponas Brokas, e, te gyvuoja jisai, e, neseniai kalbėjo apie tai, kaip svarbu užtikrinti veiksmingą mūsų politiką, pirmiausia, rytuose. Ir mes patys turime klausti, kaip galime pagerinti savo svertus ir pagilinti reformas šiuose šalyse. Mes taip pat turėtume kalbėti apie tai, kokia svarbi mūsų politika kiek parangos mes e, pasiekėme e, savo bendrų tikslų siekdami. Taip pat turime galvoti, kaip užtikrinti mūsų principą gyvenimą daugiau už daugiau mūsų dėrybų kontekste, dėrybų dėl naujų išorės finansinių priemonių. Ir suteikiu Jums iš karto žodį. Malonu čia dalyvauti jūsų komitete. Ir pradžioje norėčiau pasakyti, nors man tikrai malonu e, tęsti diskusiją apie e, kaiminystės kavinės politikos pažangą. Tačiau e, kiekvieną kartą, kai aš ateinu ne tik į šį komitetą, bet ir apskritai kiekvieną dieną, aš gaunu labai daug klausimų. Žinote, kad aš tengiuosi būti kiek įmanoma atviresnis su jumis. Taigi, ponė pirmininkė, gerbėmi parlamentarai, man labai džiugu, kad aš galėjau e, tiesiai ateiti pas jūs iš komisijos posėdžio. Komisijos posėdis tik baigėsi. Ir mes prieėmėme e, šių metų ataskaitas dėl e, Europos komunistės politikos. Ir norėčiau iš karto pradėti nuo tų išvadų, kurios buvo padarytos ataskaitose. Visų pirma, mes tik pradedame šį procesą. Ir akivaizdu, kad perėjimas prie demokratijos ir jos įsitvirtinimas um, užtruks e, mes matėme, kas, e, kas vyko Egipte, Tunise ir Libijoje. Ir tai rodo, kad kelias į demokratiją nėra nei e, lengvas, nei trumpas. Antra, Mūsų ataskaitos taip pat rodo, kad rinkimai yra labai svarbus, tačiau tai yra tik pirmasis žingsnis link demokratijos. E, reikia politinių reformų, kurios užtikrina e, pagrindinės teisės ir laisvės, susivienijimo laisvę, saviraiškos laisvę, žiniasklaidos laisvę, tačiau e, tos reformos yra dar nebaigtos. Todėl labai svarbu, kad perėjimo laikotarpis baigtųsi tolesniu toliau, e, tolesnę pažangą siekiant užtikrinti moterų lygybę visuomenėje ir teisinėje sistemoje. Teismini, teisminių institucijų nepriklausomumas lieka toliau labai rimta, e, rimtas trūkumas tose šalyse, kaip ir korupcija. Socialinės ekonominės reformos turės e, dar kurį, turės praeiti kuris laikas, kol jos duos rezultatų, tačiau faktiškai tai, kad apskritai rezultatų nėra, kyla grėsmė e, demokratijos proceso vystimuisi. E, mūsų e, kaimynai gerbė demokratiją, tačiau reikia jiems ir darbo vietų. Nepamirškime, kad arabų pavasarį sukėlė ir ekonominė krizė, ir politinė krizė. Ketvirta, nepriklausomai nuo sunkumų mes turime toliau e, vystyti savo kaiminystės politiką. Dauguma mūsų kaimynų nori kiek įmanoma labiau priartėti prie ES ir mes esame smarkiai suinteresuoti tuo, kad ten klestėtų e, taika ir kad pačios valstybės klestėtų. Aš esu tikras, kad mes turime tinkamą politinę struktūrą. E, mes turime savo pastangas e, sukoncentruoti ties tuo, kad mes įgyvendintume savo pasiūlymus ir perduotume tai, e, kad bendrautume su e, visuomenė mūsų partnerėse šalise mes turime dar daug iššūkių, tačiau dauguma mūsų partnerių labai smarkiai stengiasi ir pasiekia gerų rezultatų įgyvendindami savo reformas mes turime reaguoti į skirtingą reformų greitį ir kryptį, e, vis daug, didesnį skirtumą darydami tarp partnerių ir um, e, remtų, remtis uh, principu uh, mo for more daugiau už daugiau. Pilietinė visuomenė e, šiame procese atlieka labai svarbu vaidmenį. Stipresnė partnerystė su pilietinė visuomenė yra esminis šios, e, kertinis šios politikos akmuo ir juo išliks toliau. Mes toliau gyvendiname savo įsipareigojimus pilietiniai visuomeniai ir nacionaliniai parlamentai bei kiti pagrindiniai veikiai kaip socialiniai partneriai ir verslas čia, yra, čia atlieka svarbu vaidmenį. E, Didžiuojusi tuo, kad atlikus paskutinį Eurobarometro tyrimą mūsų e, kaimininių valstybių piliečiai pietuose ir rytuose pastebėjo, kad žmogaus teisės ir solidarumas yra tos savybės, kurios geriausiai atstovauja Europos Sąjungai. Aš manau, kad tai yra mūsų nuolatinio darbo rezultatas. Norime užtikrinti, kad reformų tikslai, kuriuos sudarėme su partnerėmis šalimis, e, atspindi jų visuomenės e, susirūpinimą ir jų tikslus. Ir būtent todėl Europos parlamento dalyvavimas e, e, mūsų kaiminystės politikoje yra labai svarbus. E, pavyzdžiui, paimkime Gruziją. Po praėjusio spalio galių, demokratinių galių perdavimo matėme įvairius įvykius, tačiau vyko e, tam tikri nesutarimai tarp mažumų ir, mažumos ir daugumos e, e, Gruzijos parlamente. Ir buvo imtas veiksmų, kad būtų atitaisyta ta įtampa, kuri liko po rinkimų. Tai nusipelno pagirimo. Europa Europos demokratijos fondas, kuris e, buvo praėjusiais metais e, įsteigtas, e, padeda keistis mūsų kaimininiams partneriams ir padeda jiems e, prieiti prie ES lėšų. Dabar norėčiau kalbėti apie dėrybų ir asociacijos sustarimus, tarp jų ir e, giles bei išsames laisvosios priekybos zonas. E, mes pasistumėjome į priekį dėrėdamėsi su Moldova, Gruzija ir Armenija. Dėrybos dėl asociacijos sustarimo tęsiamos su Azerbaidžianu. Taip pat mes sugebėjome baigti dėrybas dėl asociacijos sustarimo su Ukra Ukraina, tačiau prieš pasistumėjome pasirašydami jį, mes turime pamatyti jų ryštą, imtis e, veiksmų ir padaryti ap, apčiuopiamą e, pažangą, reformuojant savo nacionalinę darbo tvarkę. Taip pat e, mes kad, taip pat norime, kad jie iškeltų klausimą, parodė susirūpinimą dėl trūkumų teisminėje ir rinkimų sistemoje. Mes tikimės, kad rytų partnerystės e, viršūnių sustikimas Vilniuje šį lapkričio mėnesį, e, lapkričio mėnesį parodys, e, ka, tas galimybės mūsų rytų Europos partneriams, e, kad jie turi, kur jie turi stemtis e, įgyvendami savo ambicingą darbo atvarkę. Pietose mes pradėjome dėrybas e, su Maroku dėl laisvos prekybos susitarimo, laisvo prekybos susitarimo Ir mes tikim, tikimės pradėti dėrybą su Tunisu, e, tos dėrybos yra netoli ir mes toliau rengėme, rengėmės tokiams dėryboms su e, Jordanija. Dabar Moldovoje mes pradėjome, su Moldovas pradėjome dėrėtis dėl vizų liberalizavimo e, režimo, tą patį padarėme ir su Gruzija Prasidėjo dialogas su Jordanu dėl migracijos ir mobilumo. Taip pat mes paremėme studentų, akademikų, mokslininkų ir jaunimo mobilumą per tokias programas kaip Tempus, Erasmus Mundus ir uh, Youth in Action. Uh, pažanga šioje jautrioje srityje yra būtina, ne tik todėl, kad tai yra vienas iš pagrindinių mūsų šalinių valstybių lūkesčių. Žmonių judumas reiškia ir idėjų bei vertybių judumą. Ir aš ketinu daugiau pabrėžti šitą aspektą per mūsų bendradarbiavimą artimoje ateityje. Uh, Dabar kalbant apie mūsų finansinę paramą reformoms mūsų partnerėse valstybėse, mes e, ir toliau naudojame įvairiausius instrumentus šiam tikslui. Yra tokios programos kaip Spring ir EPIC, E, jų lėšos buvo skirtos toms e, šalims, kurios dėjo didesnės pastangas darydamos demokratinės reformas ir e, siekdamos užtikrinti žmogaus teisų laikymasi. Civil society, pilietinės visuomenės priemonės antras etapas buvo priimtas, kurio bendras biudžetas siekia 45,3 milijonus eurų 2012-2013 metams. Jūs pastebėjote, kad šiais metais dviems mėnesiai anksčiau buvo paskirtas paskelbtas pranešimų paketas. Tai mums leis įvertinti pažangos ataskaitas geriau, kad galėtume atlikti metinį e, programavimą, kad galėtume geriau nustatyti finansinę paramą mūsų partneriams pagal principą daugiau už daugiau. E, taip pat mes e, skatinome regioninį bendradarbiavimą tiek rytuose, tiek pietuose ypatingai pietuose Europos Sąjunga e, labai aktyviai e, e, nurodė kryptį, mes perėmėme bendrą pirmininkavimą Viduržėmio jūros regione ir raginome regioninį bendradarbiavimą Mahrebe pateikdami konkrečius pasiūlymus savo komunikate, kurį pateikėme gruodžio mėnesį ir dalyvaudami 5 plus 5 posėdžiuose. E, Europos kaiminystės politika geras pavyzdys, kuris parodo, kaip e, nuoseklus požiūris gali pasitarnauti, kuriant nuoseklius veiksmus apimančius visus ES veikėjus, ES institucijas, valstybės narės ir finansinės institucijas. Europos kaiminystės politika e, nesiūlo greitų sprendimų. Tačiau tai yra išsameusia ir lankščiausia politika, kurią mes turime vykdyti, kad galėtume padėti savo partneriams kaiminėse valstybėse per ateinančius metus. Šiandieną E, daugiau nei bet kada e, išgyvename e, sulėtėjusią ekonomiką, jos augimą, didesnį nedarbą, neligybę, didėjančią neligybę ir didėjančius aplinkosaugos iššūkius. Ir mažėjančius socialinius ekonominius rodiklius. Ir būtent dėl to dar svarbiau yra įgyvendinti reformas, kurios kurios yra būtinos mūsų ekonom, įgyvenant mūsų Europos ekonom, kaiminysės politiką. Rytų partnerystės šalis turi e, gauti tole, toliau paramą, norė, norint, kad jie įgyvendintų savo įsipareigojimus. Aš kalbu apie pat, patį svarbiausią, galingiausią užsienio politikos instrumentą Europos Sąjungoje. E, tai yra perspektyva e, šaliai įstoti į Europos Sąjungą, kaip numatyta 49 e, ES sutarties straipsnio, jeigu jie, jeigu ta valstybė narė vadovaujasi tomis e, vertybėmis, demokratinėmis laisvės vertybėmis, kurios um, um, mums yra svarbios. Pietuose mes siūlome uh, E, galutinę integraciją išplėstą Europos ekonominę zoną. Ir tai, aišku, e, reiškia e, palaipsnę perspektyvą naudotis ES bendrosios rinkos nauda. Be abejo, kaiminės valstybės turi priimti mūsų bendrosios rinkos vertybės ir tai reiškia, kad pietuose toliau bus vykdomas demokratinis E, demokratiniai, toliau bus vykdami demokratiniai pokyčiai ir mes juos toliau remsime. Aš e, žinau, kad Europos kaiminystės politikos šerdis yra demokratija ir jos parlamentai bei pilietinė visuomenė turi būti pagrindinė demokratinių reformų varomoji jėga. Gerbėmieji parlamentarai, baigdamas norėčiau pabrėžti, kad ES santykiai su kiekviena partnerę yra unikalūs. Mes toliau turėsime e, skirtingai reaguoti, kurti savo skirtingą politiką, atsižvelgdami į skirtingą plėtrą savo kaiminė, partnerėse, kaiminėse valstybėse, į, atsižvelgiant į jų ambicijas ir poreikius. Ir e, Europos kaiminystės politika mums suteikia pagrindą reaguoti į mūsų partnerių siekius norint palaikyti santykius su ES. Kaip sakiau, ES toliau nusekliai vykdys mūsų kaimynystės politiką ir aš labai tikiuosi ir toliau gauti iš jūsų paramą ir atsidavimą. Ir tikimės, kad mūsų bendros pastangos duos vaisių. Dėkoju uždėmesi. Colleghi, per il dibattito ai co... Gerbiami kolegos, dabar kalbant apie mūsų diskusijos koordinatoriai arba frakcijų, frakcijų atstovai gaus po dvi minutės, o kiti galės kalbėti tik po vieną minutę. Kodėl yra toks apribojimas? Nes mes turime per mažai laiko ir greitai vertėjai baigs darbą. Pone Salafranka, EPP vardu, jums teikiamas porą minučių. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė komisijos nary, už jūsų vertingas išvalgas. Jūs kaip tik atvykote pas mus e, tuo metu, kai mes gavome naujausią komisijos dokumentą. Iš tiesų, tai yra puikus pavyzdys, kaip jūs puikiai bendradarbiaujate su Europos parlamentu. Aš kalbėsiu apie paskutinius jūsų pranešimo žodžius. Taigi būtent, kad Europos kaimynystės politika turi būti priderinta prie naujų sąlygų ir pasikeitimų. Šita naujoji kaiminystės politika turi būti pritaikyta kiekvienos valstybės ypatingoms sąlygoms. Tai būtent e, tų valstybių, su kuriomis mus sieja partnerystės sutartis arba partnerystės santykiai sąlygo. Nes, kaip mes matome, mūsų pačių valstybės narės e, susiduria su didžiulė ekonominė krize, o dabar mes matome, kad yra naujų priemonių, kurios yra skirtos skatinti demokratijai. E, todėl svarbu naudoti ne tik tai finansinės lėšas, kurių ir taip trūksta, bet ir tai sukurti geresnius santykius su pilietinėmis visuomenėmis, su jų atstovais kitose valstybėse, kad mes galėtume daugiau už daugiau principą išplėsti. Man svarbiausia yra visų pirma pietų dimensiją. Ne, vis dėlto atsiprašau, e, svarbiau tikriau, tikriausiai yra mūsų santykiai su Ukraina ir kitoms, kitomis valstybėmis. Čia būtent e, e, kyla klausimas, kaip mes plėtosime savo santykius su šiomis valstybėmis, kaip pavyzdžiui, ponios Timošenkos atvejais rodo, kad Ukrainoje ne viskas yra tvarkoje. Taip pat santykiai su Gruzija vis dėlto mes matome, kad ten nėra situacija tokia aiški, nes yra taikomos represijos, pavyzdžiui, kitų partijų atstovams, neprezidentinių partijų atstovams. Kitas dalykas tai yra tapietinė dimensija, tai yra Marokas, Tunisas ir Jordanija, tos yra šalis, su kuriomis mes bandome užmėgti santykius, sudaryti partnerystės susitarimus. Na, ir pavyzdžiui, rinkimuose, ten, kurie vyksta e, kaip dalyvaus mūsų rinkimų stebėtojai. Tai irgi yra klausimas. Ačiū, ponė Nets. Atsiprašau, e, pirmininkė, komisijos nariai, dėkoju Jums, kad atvykote pas mus į diskusiją, kad atvirai e, atviraujate diskusijose. Kaip jau anksčiau sakyta, tai mes vertiname. Šitą pažangos e, ataskaita dabar yra pateikta kaip tik tai šio sudėtingų laikotarpio, kurį išgyvena pati Europos Sąjunga. Nes nei priimti sprendimai, kurios priima euro grupė, kaip tik tai e, nepadidino pasitikėjimo Europos Sąjunga ir jos institucijomis. Aš įsivaizduoju, kad e, dabar kaip tik tai ir mūsų santykiai dėl tokios situacijos e, su rytų ar pietų kaiminėmis netapo lengvesni. Dabar pažiūrėkime į mūsų santykius su Maroku. Čia e, iš esmės. Aš esu draugystės grupės su Maroku narė, bet bet kokiu atveju e, norėčiau pasakyti keletą kritiškų žodžių apie šitą bendradarbiavimą. Aš apgailestauju dėl to sprendimo, kuris buvo priimtas prieš kelias e, savaitės, kurį priėmė Maroko e, vyriausybė. Tai būtent e, dėl to, kad tam tikri sprendimai nebūtinai yra mums priimtini. Tai, kaip žinote, keturi mūsų kolegos nebuvo įleisti į Maroką. Ir mm, iš esmės tokiais atvejais nesgyla abejonės dėl mūsų bendradarbiavimo nuoširdumo. Na, aš e, bet kokiu atveju matau, kad e, santykiai su įvairiomis valstybėmis, jeigu mes e, pasigiliname, iš tikrųjų turi tam tikrų problematinių aspektų. Tačiau mes neturime uh, m, mm, nutraukti tų santykių ir vis dėlto e, gilinti juos. Ponas Panceris, socialistų atstovas, frakcijos vardu. Dėkuoju. Jūs komisijos nariai žinote, kad mūsų komitetas yra pripažinęs jūsų politinį norą, valią dirbti su parlamentu ir šios dienos apsilankimas tą įrodo. In Nemanau, kad naujoji kaiminystės politika išspręs visas e, mūsų problemas e, ir to niekas nesitikė, bet mes turėtume sekti, kaip įgyvendinama ši politika. Dėl to, kad vyksta dabar daug e, pokyčių, reikia ir į šią politikos kryptį pūsti naujos gyvybės. Norėčiau dar paminėti keletą pagrindinių problemų susijusių su šiuo procesu. Pirmoji susijusi su tuo, kad kaiminystės politika neturėtų užimti kažkokios antrailės vietos mūsų išorės politikoje. Ji turėtų būti neatskiriama išorės politikos dalis. Turime taip pat visose srityse vaidinti politinį vaidmenį. Turime E, e, veikti per e, užsienio politiką, kaiminystės politiką. Antroji problema. Kol kas yra labai sunku galvoti apie parlamento pusę. Tai ypatingai svarbu kaiminystės politikos srityje. Pavyzdžiui, yra labai nemažai teisėkuros e, sprendimų, kuriuos galėtų patvirtinti nacionaliniai parlamentai ir taip pat nėra pakankamai paramos parlamentiniam aspektui. Aš e, konkrečiai savo žodžius skiriu komisijai. Jūs minėjote e, darbo grupės, bet mes taip pat turime mm, užsitikrinti kažką tvaraus ilgainiui. Baigdamas pasakysiu, kad turi būti ryšys tarp regioninės integracijos politikos ir kaiminystės politikos ir 5 plus 1 formatas turi būti taikomas. Reikia ir kitus įtraukti pilietinę visuomenę, parlamentų narys, narius ir jūs esate asmo, kuris e, atsakingas už tai. Pone Lunačiuk. Žaliųjų vartų komisarė, aš norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs pademonstruojate kiekvieną kartą tokį ryštą norą, kai paskelbiama ataskaita, Jūs norite aptarti ją kaip galima greičiau su mumis ir pateikti uh, laiku. Tai aš į pietų Kaukazą uh, koncentruosiuosi dabar per savo dvi minutės, o kolega Šuis pakalbės apie kitus aspektus. Jūs sakėte, mums reikia abiejų demokratijos ir, demokrati, ir ekonominės išplėtotės tose šalyse ir tai sunku užtikrinti dėl skirtingų priežasčių. Aš dėkinga Jums, kad paminėjote moterų vaidmenį tose šalyse. Tikrai reikia daug ką pakeisti, daug dar smurto e, prieš moteris matome praaiškų, taip pat nedaug moterų dalyvauja politikoje. Pasižiūrėjau Jūsų ataskaitos antraukas ir noriu pakomentuoti trumpai dvi šalis e, - Gruziją Neseniai e, vyko parlamentarų sustikimas su Gruzijos atstovais, tuomet mums nepavyko e, patvirtinti rezoliucijos. E, šalyje padėtis sudėtinga ir ataskaitoje gerai atsispindi visos problemos, tos, kurios, pavyzdžiui, buvo anksčiau, kurios atsirado naujai ir kalbama apie tai, kad reikia dirbti ir siekti pagerti padėtį. Dėl Azerbaidžiano. Uh, Manau, kad visai neseniai jums e, laišką, kurį kartu su kolega Werneriu Šulciu siuntėme Azerbaidžiano ministrams, e, parlamento nariams kaip Euronesto atstovams, nes e, situacija žmogaus teisių vis blogėja. Jūs ataskaitoje e, kalbate apie opozicijos politikus, bet tik ne jie įkalinami, bet ir vis, pilietinės visuomenės aktyvistai, kurie pavyzdžiui Mm, apmoko e, vietos gyventojus, kaip stebėti rinkimus. E, taip pat e, žmonės priklausins Europos rinkimų stebėtojų tinklui nukentėjo. Ir taip pat matoma, kaip kontroliuojamos subsidijos, dotacijos nevyriausybinėms organizacijoms. Jūs keliate šios klausimus, tačiau mano nuomonė turime dar kritiškesni. Žinau, kad jūs tai darote, bet tai yra labai svarbu. Noriu jūsų paklausti, kaip bandoma veiksmingiau perteikti mūsų kritiką. Žinome, kad Azerbaidžianui nereikia Europos pinigų, nes e, jisai turi gausius e, naftos ir dujų išteklius, taigi mūsų pinigų jam nereikia, o turime e, paraginti, kad e, būtų reformos greitai gyvendamos, kaip kad susirinkimo laisvė ir kiti pagrindiniai baziniai dalykai, kol kas galimybės yra ribotos ir ką mes galime iš savo pusės daryti, kad pagerintume padėtį. Ponas Kabrn. Čabrenok. Dėkuoju. Aš esu labai laimingas, kad galiu kalbėti šiame komitete, kuriam beje nepriklausau. Galiu mm, e, pasakyti, kad e, mes puikiai bendradarbiaujame su Europos komisijos atstovai, e, šio, šis komitetas ir tai yra puikus pavyzdys. Azerbaidžiano, Gruzijos ir Armenijos grupė aš vadovauju ir noriu uh, pasakyti, jog mano nuomonė turime labai daug e, dirbti plėtodami ryšius su Gruzijos parlamentu. Gauname labai nemažai nerima keliančių signalų. Matome, kad naujosios vyriausybės koalicija ir buvusi vyriausybinė partija dabar opozicijoje vis uh, labiau pabrėžia savo skirtumus, yra daug nerimas keliančių signalų. Mes turime ieškoti e, galimybių geriau bendrauti, užtikrinti e, sambūvį e, koalicijos ir opozicijos Gruzijoje ir užkirsti kelią, kad Gruzija dar labiau nenutoltų nuo Europos Sąjungos. Aš taip pat noriu pateikti klausimą komisijos nariai. Norėčiau paklausti apie padėtį Kalnų Karabache. Kalbama apie didėjančią įtampą. Ir tai gali neigiamai paveikti regiono stabilumą. Ir taip pat įtampa tarp Armenijos ir Azerbaidžiano, o tai e, vis tik tai nebūtų suderinamas su rytų partnerystės principais, e, ryšiais, e, kuriuos teikiama plėtoti. E, girdime, kad žmogaus teisės tarptautinės pažeidinėjamos ir situaciją kažkokiu būdu reikia spręsti. Manau, kad Europa galės suvaidinti labai svarbų vaidmenį ir užtikrinti taiką. Ponas Lyzė, vieną minutę. Labai ačiū, pirmininkė. Lyzekas. E, šį kartą nekalbėsiu apie Gruziją, nors e, komisija žino, koks yra mano vertinimas, o jis labai pesimistinis. Norėčiau pakalbėti šiek tiek kitų klausimų. Turime pasižiūrėti į padėtį e, rytų partnerystėje šalyse ir yra pora problemų rimtų. Pirmiausiai mes iš savo pusės e, nepasiūlome šių dalykų, kad būtų išslytos abejonės. E, ką ES gali pasiūlyti tom šalims, jeigu paklausysime jūsų, 49 straipsnis buvo e, minimas, jūs sakėte, kad tarsi, kad mes turime aiškiai suformuoluoti tai, ko norime iš rytų partnerystės. Taip pat turime Europos demokratijos fondą, tai puikiai priemonė. Sutinku su jumis e, komisijos nariai, bet kol kas e, vis tik tai, e, tai yra gana silpna priemonė, nes fondas negali veikti be pinigų. Mes turime galvoti, ką ES galėtume padaryti, kad tų lėšų atsirastų fonde. Ačiū. Starsivič. Panas Sivič. Kas dabar tokie žiniai? Sivič. Dėkuoju. Mes turime e, kalbėti atvirai apie rytų partnerystę. Ir jie tikriausiai atvirai kalba, e, galvodami apie mus, yra gerų ir blogų žinių. E, gera naujiena yra tai, kad pasiekta pažangos, užtikrintas didesnis mobilumas, dėl vizų politikos trys sutartys parengtos yra, o taip pat yra ir negerų. Ne E, naujienų. Gal jūs galėtumėte paaiškinti, kaip veikia principas daugiau už daugiau. Apie tai buvo kalbama e, neseniai vykiusiame e, vadovų susitikime ir kokie yra vertimo kriterijai. Ar galima gauti nuomonę patikimą tai, kas padaryta ir kas nepadaryta. Ačiū. Grazie per la brevità anche. Labai dėkoju už tai, kad kalbėjote trumpai. Eh, Sie haben. Mano klausimas yra taip pat susijęs su ankstesniais kalbėtojais. Jūs kalbėjot, kalbėtės Endowment for Democracy, naują priemonę. Minėjote, tai būtent eh, žmogaus teisų užtikrinimo priemonė tai yra. Klausimas yra toks, ar yra dabartinės priemonės, kurios yra taikomas Sirijoje, kurios nebiurokratiškai padėtų ir taikiai padėtų opozicijai, pavyzdžiui, eh, žurnalistams arba, sakykime, gydytojams e, teikiantiems humanitarinę pagalbą. Kitas klausimas. E, e, iš esmės mes finansuojame pabėgėlių stovyklas, tačiau čia Jordanijoje, tačiau pusė žmonių gyvena pačioje šalyje, o ne šitose stovyklose. Ir uh, 80 milijonų do, e, dolerių taigi, skiriama šitam finansavimui. Tai yra tikrai apkrovimas įvairių valstybių biudžetams. E, ir iš tiesų, ar atitinkamų valstybių biudžetai atlaikys šitą naštą? Ir a, e, kitą savaitę galbūt plenariniam posėdėje aš kaip tik užduosiu dar kitą panašų klausimą. Ms. Boskurt. Thank you. Pone Boskurt. Ačiū pirmininkė. Gerbimas komisarė, visiškai sutinku su tuo, kad e, žmogaus teisės ir solidarumas yra e, esminis dalykas. Porą klausimų užduosiu dėl situacijos Šiaurės Afrikoje. Jūs sakėte, kad konstitucinis procesas yra tik tai vienas žingsnis. Tačiau tokiuose šalise kaip Egiptas ir panašiai, e, Mm, visgi ten dominuoja vyrai, moterų teisės e, niekada nėra įtraukiamas darbo tvarkė. Ir aš bijau, kad mes prarandame galimybę. Tai yra pirmas žingsnis, jeigu nuo pat pradžių neįtrauksite moterų į tą darbo tvarkę, tai situacija labai paštrės. Ir pasiekmes vėliau bus labai e, sunkios. Taigi turiu klausimą. E, jeigu moteris pasisako prieš diktatorišką režimą, Ir e, jos sako, kad dabar e, jos teisės dar labiau menkinamos nei kad um, diktatoriškame re, um, režime. Tai ką ES gali čia padaryti, kaip padės pilietiniai visuomeniai, kad tai būtų įveikta. Tokia šalia kaip Libija netgi nebuvo pilietinės visuomenės, e, nebuvo moterų organizacijų. Kaip dabar gali ES jai padėti? Aišku, e, tokios šalis šiais laikais tikrai, e, joms tikrai reikia ES paramos. Pana Šulcas. Aš galiu tik tai pritarti tiems žmonėms, e, kurie dėkoja jiems už bendradarbiavimą. Jūs iš tikrųjų pare, pademonstravote didžiulį ryštą bendradarbiaudamas su pietinėmis valstybėmis, kad jos priartėtų prie ES. Tačiau galima konstatuoti, kad e, dabartiniai pokyčiai nėra džiuginantis. Pažiūrėkime į Ukrainą, kur e, vykdamas, vykdamas selektyvus politinis teisingumas, ponė Timošenko arba ponė e, Vlasenko arba Dmitrijus Kosmanas. Šitos, šitos asmenybės dabar kritikė kenčia dėl tokio persikėjimo. Na, kalbant apie Ukrainą, kalbame apie energetikos klausimą. ES priekaištaujama, kad jie per mažai stengiasi modernizuoti transporto sistemą, tai pavyzdžiui, dujų transporto sistemą iš Rusijos arba ES neužstoja Ukrainos dėrybose su Rusija. Iš esmės yra ir nepalaikoma tam tikrų E, politinių e, santykių su kai kuriomis valstybėmis, kuriuose yra autokratinis režimas. Kągi mes darome, kad padėtume jums? Pone Janaku, ačiū komisarė už išsame informaciją apie kaimininę politiką. Turiu klausimą. Kaip koordinuojate išorės, e, kaip koordinuojate e, savo veiklą su išorės veiksmų e, tarnybos veiksmais su vyriausiai galiotiniu, pavyzdžiui, ar jūsų veiksmai nepersidengia, nesidubliuoja, ar jūs randate kažkokiu būdu, kaip gauti naudos vykdant abiejų naudą. Pone Andrikėne, ačiū pirmininkė komisarė. Mes tik baigėme Euronesto parlamentinės asamblėjos posėdį ir ten buvo kolegos iš Ukrainos, Moldovos, Azerbaidžiano. Lauk, jie laukė jūsų verdikto apie pažangą, kokia buvo pasiekta šiuose šalyse. Partnerystė reiškia santykius, tačiau santykius turi palaikyti du ir, ir sunku su mūsų rytų kaimynais e, šokti tango, tačiau dėl e, tam yra priežasčių. Ir nebūtinai tos priežastys glūdi rytų partnerystės e, šalių, šalyse. Vilniuje mes pasirašėme asociacijos susitarimą su Ukraina ir ES parafuos susitarimus su Armenija, e, Gruzija ir Moldova. E, kokie yra pagrindiniai standartai, kokius pagrindinius dalykus jie turi gyvendinti prieš parafuojant tuos susitarimus? Milan Mon, you have the floor. Eh, gracias, presidente. Y gracias, comisario, por su presencia hoy aquí. <clears throat> Me voy a referir al Mediterráneo. E, ponas Milan Mon. Ačiū, pirmininkė, ačiū komisarė už tai, kad esate čia. Visų pirma, turėčiau pasakyti, kad mes turime paremti e, viduržėmio jūros e, ir pietų kranto valstybių, valstybės, kurios turi skirtingus metodus, skirtingus modelius. Ir e, manau, kad mes turime jiems pasiūsti žinę, tai yra mes turime siekti sutarimo. Taip pat manau, kad e, turime e, palaikyti pastangas dedamas į artėjančius e, Egipto rinkimus. Turiu dar vieną klausimą. Kaip vyksta dėrybos? paslaugų žemės ūkio ir žaninkistės tarnybos, tarybomis. Last speaker, Mr. Kreis Döfler. Kitas kalbėtojas, ponas Döfler. Ačiū, panė pirmininkė. Taip pat norėčiau patikoti ir pono komisijos nariui už jūsų diskusijas. Aš neužduosiu <laughs> papildomų klausimų, nes jau gavote jų pakankamai. Aš manau, kad būtina, kad mes kaip komitetas ir kaip parlamentas uh, visuomenėje dar kartą pabrėžtume Europos kaiminystės politikos e, svarbą ir jos teikiamą paramą. Na, mes, mes turime finansinę krizę, dabar kitas problemas, tačiau bet kokia atveju kaiminga yra svarbi, nors ji dabar e, tarsi į užrybį yra nustumta. Mes e, turime iš esmės ir rezoliucijomis, ir kitomis priemonėmis remti jūsų darbą Taigi skatinti Europos kaiminystės politiką, nes mums ši kaiminystės politika mums iškelia daugybę naujų užduočių. Tai iš tiesų, iš esmės yra tik tai paraginimas jūs dirbti toliau, o ne klausimas. Taigi, daug klausimų gavote? Jūs turite pakankamai laiko atsakyti iš šios klausimus. Iki pirmos valandos. Ačiū. Aš e, gavau daug daugiau laiko negu pastarąjį kartą. Tai yra asmeninė dovana. Praėjusį kartą jūs man davėte minus penkias minutės. Taigi ačiū Jums už visus šios klausimus. Jie įrodo, kad Jūs domitės kaiminysės politiką ir tie klausimai atspindi Jūsų patirtį sukauptą įvairiose srityse ir, ir Jūsų asmeninę įtraukti į šių klausimų sprendimą. Norėčiau nuo mm, pono Pancerika klausimų pradėti. Taigi būtent čia dėl grįžtamo ryšio. Aš norėčiau matyti du dalykus. Tai yra mūsų nuolatinį įsipareigojimą taikyti naują kaiminysės politiką, kuri pagrista, kaip jau minėjau, principų daugiau už daugiau, taigi būtent ir pilietinės visuomenės kūrimu, ir demokratinių vertybių skatinimu. Ir tuo pačiu metu, na, kaip jau sakiau, tai yra Ir turėtų būti ir strateginis požiūris pagristas šitomis dviem priemonėmis. Tai būtų teisingiausia politika, kuri atspindi netgi konkrečius poreikius įvairių partnerių. Tačiau tuo pačiu metu aš labai norėčiau, kad būtų tarsi ir grįžtamojo ryšio mechanizmas sukurtas, arba reakcijos, reagavimo mechanizmas. Kad būtų uh, vykdomos nuolatinės konsultacijos, nuolatinės dėrybos, formalios ar, ar neformalios, su įvairiais partneriais, su interesuotomis šalimis. Ir neseniai, praėjusiu metu pabaigoje, mes susitarėme uh, su mūsų, su mūsų partneriais, su mūsų partnerių atstovais, kad e, kas šešis mėnesius susitiks e, vadovaujantis e, pareigūnai, kurie diskutuos dėl svarbiausių klausimų susijusių su mūsų kaiminystės politika ir su mūsų kaiminystė. Taigi, kad mes galėtume aptarti naujausius įvykius šiuose kaiminėse valstybėse, ir sužinotumėte, kaip mūsų partneriai e, mato mūsų politikos poveikį jų valstybėms ir kokio indėlio mes norėtume iš jų ir, ir tai, kaip paveikia juos ta mūsų kaiminysios politika teigiamai ar neigiamai. Taigi tokio dialogo aš norėčiau. Jisai galbūt e, galėtų būti apribotas, sakykime, Mm, akademinių lygių, politinių e, visuomenių atstovų lygių arba vyriausių pareigūnų lygių. Kitas dalykas. Dabar pažvelkime į visą e, mūsų kaiminių valstybių landšaftą. Pamatysime, kad tos valstybės e, yra skirtingos. Kai kurios kelia didesnius reikalavimus, kai kurios įtin didelius reikalavimus kelia šiai kaminysis politikai. Ir mes kartais turime jas pristabdyti. Ne, ne, mes dar nesiplečiame, mes dar jūsų nepriimame į mūsų valstybių šeimą. Na, bet kokiu atveju kaimynės politika yra skirta žmogaus teisėms užtikrinti, demokratijos vertybėms e, skatinti. Tai yra spręsti tiems klausimams, kurie yra artimi ES, kurie priartina tas valstybės prie ES. E, taigi, bet kuo didesnis ryštas kuo didesnis ryštas būtent re, e, kurti reformas, tuo didesni lūkesčiai tų valstybių. Bet bet kokiu atveju tai yra tikrai pridėtinė vertė, kuriama tose valstybėse narėse, kurios e, ir siekia tų reformų. Ir taip yra pagerinami mūsų e, santykiai su tomis kaiminėmis valstybėmis, jie tampa dinamiški, gauna pagreitį. Ir dar viena klausimų grupė yra susijusi su tuo, kad partnerystėje Mes turėtume e, skatinti ir demokratinės institucijas, kai kurie iš jūsų kalbėjo apie e, e, Europos parlamento vaidmenį, bendradarbiavant su nacionaliniais parlamentais, kad būtų kūrimi, atitink, kūrimos atitinkamos paskatos, jūs galėtumėte reikalauti, taikyti tokias ar tokias iniciatyvas, kad būtent parlamentinis bendradarbiavimas vyktų ir kad jisai prisidėtų prie bendro proceso Tam reikia dialogo, e, kalbėtis apie mūsų prioritetus, apie įvairių valstybių prioritetus, kurios yra mūsų kaiminystėje. Ir kaip mes galėtume užtikrinti demokratiją. Tai yra žingsnis po žingsnio, einant e, prie to, kad būtų tenkinami mūsų visų poreikiai ir interesai. Dabar sugrįšiu prie tų klausimų, kurie buvo užduoti mm, dėl tam tikrų konkrečių sričių. Praėjusią savaitę aš buvau Strasbūrė ir mes diskutavome labai neblogai dėl uh, Ukrainos. Aš nenorėčiau kartoti tų dalykų, kurie ten buvo pasakyti, kuriuos pasakėte jūs, uh, kuriuos aš pasakiau vyriausiai galiotinės vardu. Akivaizdu, kogi mes tikimės iš Ukrainos. Aš e, džiaugiuosi tuo faktu, kad e, tiek vyriausybė ir tiek e, prezidentas išreiškia ryštą spręsti šios tris pagrindinius klausimus, nes yra trys svarbus klausimai susijęs su Ukraina, tai būtent selektyvinis teisingumas ir remiant Catherine Ashton ir man e, būtent e, e, vyks ir susitikimas prezidentais Koksu ir Košnevskiu, būtent sprendžiant šios klausimus. Ir prieš Vilniaus viršūnių sustikimą, tai manau, kad tie klausimai turėtų būti jau pakankamai išspręsti. Taigi, šit... Vilniaus susitikimas bus labai svarbus. Ne vien dėl to, kad mes keliame didelius lūkesčius ir reikalavimus šiam susitikimui. Nes praėjo daugybę metų, diskusijų metų, svarstymų metų, kaip mes galime reformuoti šitą posovietinį režimą Ukrainoje. kad mes galėtume ne tik tai diskutuoti, bet ir konkrečia veikla įrodyti, kad reformos vyksta. Ir mm, atitinkami sustarimai įrodo, kad galima sukurti atitinkamas sąlygas, kurios padėtų mums pasirašyti asociacijos sustarimą su Ukraina. Aš tikiuosi, kad, kad Vilniuje mes ar iki Vilniaus sustikimo galėtume rasti būdą, kaip e, pažymėti faktą, kad e, dėrybos dėl asociacijos susitarimo yra baigtos ir kad e, bus nu, nustatytos išsamios sąlygos laisvos prekybos susitarimai ir kad kiti partneriai kaip Moldova, Armenija ir Grūzija galėtų sekti šio pavyzdžio. Tai yra techninės procesas, kuris tęsiamas ir baigiamas pasirašant 2014 metais atitinkamą sustarimą, asociacijos sustarimą. Na, žinoma, labai daug tikimasi iš Vilniaus viršūnių sustikimo, bet, bet kokiu atveju vienas iš jų yra e, susijęs su Europos perspektyva. Na, ne, aš nenorėčiau pasakyti, kad valstybės narės turėtų būti įpareigotos diskutuoti e, dėl tokios europinės perspektyvos, e, sakykime, mūsų rytų partneriams. E, žaidimo taisyklės visiems yra aiškios. Kuo daugiau mūsų rytų partnerių darys reformų, kuo daugiau pažangos jos pasieks, kuo reištingesnės bus reformos, teisės viršenybė ir demokratija, kuo labiau įsivyros tose valstybėse, tuo daugiau ES valstybių narių bus pasirengusios priimti į ES tas kaiminės. Ir mūsų partnerės, ir mes patys suprantame, kad žaidimo taisyklės yra tokios, jos yra aiškiai apibrieštos. Aš pastebėjau, kad, kad jūs minėjote daugelį aspektų susijusių su pasaraisiais įvykiais tai Moldovoje ir Gruzijoje. Tai yra, žinoma, svarbus aspektai. Gruzijoje aš matau, kad e, šis peitas keičiasi. E, keičiasi, sakyčiau, konstruktyvę linkme. Ir parlamentinių lygių vyksta dialogas su Gruzija. Žinoma, e, reikia atsižvelgti į dabartinę Gruzijos konstituciją ir, dabar, ir dabartinę Gruzijos padėtį. Tai iš tiesų tos problemos, kurios dabar kyla Gruzijoje, tikrai gali kelti pakankamai didelį grėsmę e, demokratijai, nes tai yra valstybė, kur, yra, e, kur išgyvena perinamąjį laikotarpį. Tačiau prieš mėnesį kartu su Ketrin Ashton mes klausime apie. Mes kartu su Tomas Hammerbergu buvome paprašyti nuvykti ten į Gruziją tai ir, ir dirbti su vietos valdžios institucijomis. Ir jisai, Tomas Hammerbergas, tapo specialiu patarėju teisiniais ir politiniais klausimais, ypač susijusius su žmogaus teisėmis ir, kaip žinoma, jis e, taip pat e, sprendžia ir konstitucinius klausimus. Tai būtent, kad e, mes taip įrodome savo įsipareigojimą parodyti savo dėmesį. Ir, o Grūzija įsipareigoja, žinoma, imtis atinkamų reformų, tai, taikyti demokratinius standartus ir laikytis mūsų nustatytų principų. Ir, žinoma, stiprinti teisės viršinybę, o nesilpninti ją. ir tiek prezidentas ir ministras pirmininkas siekia mm, supaprastinti savo komunikaciją, nes, kaip matote, kartais įtampa per didelė tarp šių dviejų valstybės institucijų. Bet bet kokiu atveju mes, kaip jau kalbėjau su ponu Elmaru Broku, stengiamės rasti būdą sugrįžti prie šio labai svarbaus Gruzijos klausimo. Kad Gruzija priartėtų prie Europos Sąjungos, o ne atvirkščiai. Buvo pateikta nemažai klausimų dėl pietų. Pradėsiu nuo Europos demokratijos fondo. Mes e, įsipareigojame e, jį paremti ir finansinėmis priemonėmis. E, Sutikras, kad kaip ir pirmininkas Brokas, kad tą darysime ateityje, nebus nustatyta iš mūsų pusės dirbtinių ribų remiančią priemonę, kuria siekiame uh, užpildyti spragą uh, E, kurią patiria nevyriausybinės organizacijos ar politinės e, partijos e, ne dėl subjektyvių ir dėl objektyvių priežasčių negaudamos, kada jos negali gauti ES pagalbos. Viena iš šalių Libija buvo paminėta. Pane Boskurt minėjo tai. Yra problemų nes e, sunku pateikti paramą e, pilietinės visuomenės organizacijoms, bet dabar jau mes tą darome. 5 milijonų eurų programos e, skirtos pilietiniai visuomeniai NVO paremti Libijoje. Bet daug tikimasi ir demokra iš demokratijos fondo. Dar buvo kalbama apie paslaugas, apie tai, ką mes darysime dėrybų metu. Mes pradėjome dėrybas dėl visapusiškų įsamių priekybos susitarimų. E, Galeris klausė manęs apie Siriją, taip galiu patikinti, kad mes panaudosime naudojame Europos demokratijos ir žmogaus teisų priemonę, kad padėtume žmonėms Sirijoje ir už Sirijos ribų. Pirmiausia, galvom apie žmogaus teisų gynėjus. Speciali parama numatyta studentams, jaunimui. Mes juos remiame. E, sudaromos galimybės jiems mokyti mokyklos ES universitetuose. Ir bandome E, prisidėti taip sprendžiant e, Sirijos problemas. Sirija yra labai sudėtingas klausimas. Mes kalbėjome praeitą savaitę Strasbūre apie ją. Ir norėčiau šiek tiek aiškiau suformuoti tai, kas buvo pasakyta Strasbūre. Mes turime novatoriškiau, kūrybiškiau žiūrėti į tai, kas vyksta Sirijoje ir į poveikį, kuris kyla kaimininėms šalims reikia ne tik e, kreiptis į politikus, raginti juos ieškoti politinio sprendimo, bet mes taip pat turėtume eiti toliau, e, galvoti plačiau negu kad tik humanitarinės pagalbos teikimas ir jau Libane mes ėmėmės pirmųjų žingsnių prieš porą savaičių. Papildomai 30 milijonų eurų yra numatyta. Tiksliau, mes turime taip pat spręsti humanitarnės problemas. Tai yra skirta e, pabėgėlių e, poreikiams, bet ir priimančiai bendruomeniai padėti, nes tie žmonės priimantis taip pat e, išgyvena sunkumus. Uh, bet mums e, kyla problemų įtikinant valstybės narės prisimti tam tikrą naštą, ieškant e, šios e, labai aktualios pabėgėlių problemos sprendimo. Ir e, tos bendruomenės patirs vis didesnį spaudimą be papildomos mūsų pagalbos e, gali atsirasti labai rimtų pasiekmių e, regioniam saugumui. E, bendradarbiavimas su komisijos vicepirmininkais e, yra puikus. Vertėjai atsiprašo, bet kadangi jie viršė savo darbo laiką, darbą nutraukė. That, uh, uh, uh as she is uh, now, as you know, uh,